faktinė Padniestrės valdžia bendradarbiauja su ESBO ir <clears throat> Europos taryba. Ir mes palaikome reguliarius ryšius tiek su Padnestre, tiek su Moldova dėl šių dviejų asmenų, siekdami, kad jų klausimas būtų išspręstas visiems priimtinu būdu ir kad būtų užtikrintos ponų Kazako ir Vadanieno teisės į teisingą teismą. <clears throat> Esbo atstovai už vakar apsilankė pas poną e, Vardanjaną, kuris laikomas e, tardymo izolatoriuje ir yra parengę išsame ataskaitą apie šį apsilankymą. Pirmininkė, ačiū išorės veiksmų tarnybos atstovams. Atrodo, kad ponui Donskiui e, atsakymas atrodo pakankamas, taigi pereikime prie kito klausimo, kurį uždavė kolega e, Berman dėl e, priemonių susijusių <clears throat> dėl rinkimų teisės pažeidimo dramblio e, kaulo krante ir e, dabartinės situacijos toje tai valstybėje, prašyčiau komisijos atstovą atsakyti. E, Aišku, ES yra labai susirūpins dėl to, kad žmogaus teisė ir saugos situacija Dramblio kalo krante yra labai suprastėjusi ir tikrai sekame situaciją kaip prioritetinį dalyką. E, mm, iš užsienio reikalų taryba e, E, sausio 31 dieną patvirtino išvadas ir ten pasmerktas smurtas prieš civilinės gyventojus ir taip pat raginama, kad būtų e, patraukti atsakomybėn atsakingi už nusikaltimus. Vyriausiai galėtinė už ponę Ešton e, pasmerkė tuos nusikaltimus, kuris atliko pono Gbagbo E, šalininkai e, atlieka prieš moteris, vaikus ir tai buvo atparyti kovo trečią dieną. Taigi vėlgi nesikį sureagavome. E, e, sureagavome į ponio Gbagbo šalininkų daromus nusikaltumis e, ES nuo sausio 31 dienos E, taiko apribojančias priemonės prieš 69 asmenis, be kita ko prieš poną Bagbo ir prie tos asmenis, kurie finansuoja jo režimą ir tiek tiems, kurie trukdo vykti demokratinius procesus. Ir taip pat sankcijos ir apribojimai yra nukreipti prieš tuos, kurie pažeidžia žmogaus teisės ir kursto neapykantą ir smurtą. Uh, ES toliau taikys visas įmanomas priemonės tam, kad bendradarbiavimas su dramblio kaulo krantu tęstusi. Dėl techninių priežasčių šiuo metu labai sunku užtikrinti bendradarbiavimą, tačiau bendradarbiavimas nėra nutrauktas. O delegacija vietoje palaiko tiesioginius ryšius su prezidentu Kvatara ir bando nustatyti naujus bendradarbiavimo prioritetus ir tokiu būdu bandoma nustatyti tuos veiksmus, kurie e, jam padėtų įvairiais požiūriais. Įskaitant ir e, žmogaus teisų klausimus nacionalinį susitaikymą bei paramą pilietiniai visuomeniai. Na, šie veiksmai yra svarbus susitaikymo ir taikos proceso bei geros valdysenos proceso uh, elementai. Tas procesas buvo pradėtas 2008 metais ir tebesitėsi. ES taip pat palaikė 40 e, milijonų nesinevykusius rinkimus šioje šalyje. Taip pat ES e, teikia humanitarinę pagalbą pabėgėliams Liberijoje. E, praeitų metų gruodžio mėnesį E, e, buvo skirta praeit, skirtos lėšos e, praeitais metais, o iki šios savaitės bus pat, galo bus patvirtinta papildoma 25 milijonų eurų pagalba. Mes skatiname demokratiją. Šios lėšos bus skiriamos demokratijos ir žmogaus teisų skatinimui. Dėkoju komisijai. E, ir konkrečiai kolegai Bermanui suteikti informaciją. Taigi mes e, tikrai toliau stebėsime šią labai rimtą situaciją. Tai yra tikrai rimčiausia situacija žmogus teisų pažinimo požiūrių planetoje. Kitas klausimas, jį uždavė panekinga gal, jį, e, jį klausė dėl 2000 metų miesto kažkar sugriovimo. Tai padarė E, Kinijos valdžios institucijos ir parlamentas visai nesiniai patvirtino skubos tvarka rezoliuciją dėl šio klausimo. Taigi vėlgi paprašysiu komisijos atstovo atsakyti į šį klausimą. Dėkoju. E, Europos išorės veiksmų tarnyba. Taigi, ponė pirmininkė, kaip jau jūs ir minėjote, E, situacija kažkar buvo plačiai aptarta plenarinėje sesijoje praeitą ketvirtadienį Strasbūrą, todėl aš pasisakysiu trumpai. Ir tiesiog dar šiek tiek pakartosiu keletą svarbiausių aspektų, kuriuos išsakė e, komisaras kuris atstovavo vyriausiai galiotiniai e, tojose diskusijose iš ES pusėje. Mes labai susirūpinę stebime tuos įvykius Sinžan e, e, nepriklausome regione Kinijoje, Kaška mieste. Keška miestas yra kultūrinis centras, e, gurų mažumos Kinijoje centras ir todėl šio miesto svarba yra ypač didelė ir e, e, 2009 e, metais buvo parengta balta knyga dėl Xinjiang ir buvo numatyta, kad kažkan e, atstatymas reikalingas tam, kad miestas būtų apsaugotas nuo gaisrų ir žemės drebėjimų. Nors, aišku, tai yra pagirtinas tikslas, vis dėlto manome, kad tiek pilietinė visuomenė, tiek Kinija ir pasaulinių lygių išsakė surpanim dėl taikomų metodų, o taip pat ir dėl to grėsmės, kad bus sugriauti ugūrų um, kultūriniai paminklai. Labai apgailestatina yra tai, kad e, Kinija e, nepasiūlė kažkar kaip pasaulinio paveldo vietos šalia, silkrau, e, šalia šilko kelio, kuris turi štai tokį statusą, nes e, tokiu būdu UNESCO būtų galėjusi įsitraukti e, į šio miesto apsaugą. Kaip supratau, bendraujant su UNESCO, UNESCO jau, bendrava, jau kreipėsi į Kinijos valdžios institucijas, siūlė savo pagalbą išsaugant šitą paveldą. Uh, ir kartu su UNESCO esame lygiai taip pat susirūpinę ir raginame Kinijos valdžios institucijas užtikrinti, kad e, bet kokie veiksmai šiame mieste atitiks tarptautinės geriausios praktikos standartus. Praeitos savaitės parlamento rezoliucijoje Kinijos valdžios institucijos raginamas užtikrinti, kad e, būtų plači, visiškai konsultuojantsi su kažkar gyventojais dėl miesto ateities, ko atrodo nebuvo padaryta, ir kad būtų atsižvelgama į miesto gyventojų nuomonę. Na, nu, kai dėl klausimo, ką likščiol nuveikėme, tai be to, ką čia jau minėjau, tai yra to kreipimas į Kinijos valdžios institucijas. Praeitais metais mes siūlėme um, įtraukti mažumų kla, teisų klausimą kaip teminį tai klausimą santykiuose um, tarp Kinijos ir ES. Tai yra dialogė įvykusiame 2010 m. antroje pusėje. Uh, Na, tai buvo bendro pobūdžio diskusijos dėl uigūrų teisų, be kita ko aptar, buvo aptarta ir kažkar miesto klausimas. Taip pat siūlome, kad šį dialogą lydėtų vizitai į Sinkčian regioną ir į kažką miestą. Deja, praeitais metais Kinė nutraukė dialogo raundą, tačiau ES siūlys tos pačius klausimus kitam dialogo raundui. And, um, the... Dėkuoju išorės veiksmų tarnybos atstovui ir iš jūsų atsakymų mes uh, išgirdome, kad uh, dialogas žmog... žmogaus teisų klausimai su Kinija yra sustabdytas dėl to, kad iškilo tam tikrų problemų dėl kažkarmijos tiek Ponas Galer pritarė tam, ką aš pasakiau. Pone Andrikinė, pirmininkaus svarstant kitą klausimą, tai yra uh, ES ir Meksikos dialogas, kuris, kurio posėdis įvyko kovo trečią dieną. Pane Andrikinė mums papasakos apie pagrindinius pasiekimus ir dar likusias problemas. Aš taip pat norėčiau Jums pasakyti, kad vakar vyko išplėstinis uh, biuro posėdis ir mes nusprendėme gegužės mėnesį nusiųsti savo delegaciją į Meksiką. Mes matome, kad e, Meksikos valdžios atstovai dabar yra labai pasitė, palankiai nusiteikę e, dialogos Europos Sąjungos žmogaus teisų klausimais atžvilgiu. Pone Dandrikiniu, atsiprašau. Second... Išorės veiksmų tarnybos atstovė. Mūsų dialogas žmogaus teisų klausimais e, su Meksika įvyko uh, kovo trečią dieną, jis vyko Briuselėje, jame dalyvavo ūsnių reikalų viceministras. Uh, Meksiko, Meksika noriu palaikyti žmogaus teisų dialogą su savo kolegomis ES ir taip pat noriu plėtoti strateginę partnerystę e, su mumis. Todėl jie atsintė užsienio reikalų viceministrą ir dar kitus e, valstybės sekretorius bei kariuomenės vadovą. Dialogas vyko geroje atmosferoje, mes aptarėme abiems pusėms aktualius klausimus. Meksika pabrėžė, jog norėtų sustiprinti bendradarbiavimą su mumis ir jį pagerinti ten, kur tai yra reikalinga. Be to, mums buvo papasakota apie tai, kaip vykdoma yra e, e, teisės reforma, kaip vykdoma yra baudžiamosios teisės e, reforma bei karinių teismų reforma. Mes taip pat aptarėme kaip galima būtų įsteigti mechanizmą, kuris padėtų apsaugoti e, žmogaus teisų gynėjus, kaip galima būtų apsaugoti migrantus bei uh, užtikrinti, jog laikomasi tarptautinių standartų. Iš savo pusės ES papasakojo apie tai, kaip pasikeitė žmogaus teisų e, stru, sistem, sistema po to, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis. Meksikos delegacijai buvo labai įdomu išklausyti mūsų pateiktą informaciją. Juos taip pat domino ir lyčių lygybės bei migrantų klausimai. Ir taip, kaip reikėtų sutvarkyti e, teismus bei e, teisės įstaigų institucijas tam, kad galima būtų geriau apsaugoti pagrindinės teisės. Tam, e, kad e, Meksikoje galima būtų pritaikyti mūsų patirtį. Be to mes kalbėjome ir apie konkrečius žmogaus teisų gynėjus. Tyrimai dėja e, vykdomi labai lietai. Ir problemų kyla dėl to, kad e, teisingumo sistema ir, yra dviejų lygių valstijų ir uh, federalinių lygių. Mes patvirtiname, kad mes ir toliau ketiname palaikyti dialogą dvišalių pagrindų, rengiant e, susitikimus e, vieną kartą per metus bei daugia šalių lygių susitinkant New York'e ir Ženevoje. Mes taip pat kalbėjome apie tai, kad mums reikia seminaro, kuriame būtų kalbama apie pilietinę visuomenę. Ir to seminaro išvados galėtų papildyti, praturtinti mūsų dialogą žmogaus teisų klausimais. Mes manome, kad šis susitikimas padėjo mums sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą ir pagilinti dialogą. Džiaugiamės, kad po mūsų pirmojo susitikimo Meksikoje įvyko labai e, teigiamų reformų ir tarptautiniams sutartims buvo suteiktas toks pats statusas, kurį turi konstitucija. Karinio teisingumo kodeksas taip pat buvo pataisytas, tačiau mes manome, kad Dar jį reikėtų taisyti, tačiau bet kuriuo atveju šis žingsnis e, yra sveikintinas, mažinant žmogus teisų pažeidimus kariuomenėje. Toliau migrantams e, taip pat dabar siekime suteikti prieigą prie viešųjų paslaugų, prie šie sveikatos e, sistemos. Ir, kaip minėjau, taip pat pastebėjome, kad dabar siekiama yra labiau rūpintis žmogaus teisų gynėjais. Pažanga yra labai lėta, viskas daroma labai lėtai ir todėl mes atidžiai stebime situaciją. Kokį veiksmų ketiname imtis ateityje? Be abejo, mes tęsime šį dialogą, kadangi mes manome, kad jis yra labai vertingas. Kaip jau minėjau, Mes manome, kad reikia geriau bendradarbiauti su pilietinė visuomenė, stiprinti bendradarbiavimą taikant labiau uh, sufokusuotą strategiją ir nagrinėjant konkrečius atvejus. Taip pat manome, kad reikia taip pat stebėti, kaip Meksika vykdo uh, Amerikos žmogaus teisų teismo nuosprendžius. Ir mes ketiname stebėti, kaip, kaip yra nagrinėjamos konkrečios bylos. Pone uh, Andrikienė, noriu užduoti Jums trumpą klausimą. Ir aš taip pat norėčiau Jūsų paklausti apie vieną konkretų atvejį. Ir Jakolat, Suomijos žmogaus teisų gynėjas, buvo nužudytas praeitų metų gegužės mėnesį Meksikoje. Ir žinau, kad apie tai buvo kalbėta dialogo metu. Man susidarė įspūdis, kad e, viskas yra įstrygę, kadangi Meksikos vyriausybė pasakė, kad ji negali apsaugoti liudytojų ir kad e, tokia apsauga liudytojams yra suteikiama tik tuomet, kai yra nagrinėjamos bylos susijusios su organizuotu nusikalstamumu. Tačiau Man netinka tokie argumentai, kadangi mes nežinome iš tikrųjų, kas įvyko ir galbūt ši byla ir buvo susijusi su organizuotų nusikalstamų. Pone Andrikinė, prašau. Dėkuoju, pane Pirinkė, dėkuoju Jums už Jūsų atsakymą. Kovo mėnesį pas, į Briuselį atvyko aukšto lygio Meksikos delegacija tam, kad sudalyvautų žmogaus teisų dialogo posėdėje. Labai malonu buvo pamatyti tris viceministrus, įskaitant ir ausinių reikalų viceministrą, vidaus reikalų ministrą bei kariuomenės e, vadą. Jie visi sėdėjo prie stalo ir svarstė žmogaus teisės. Aš galėjau su jais susitikti ir trumpai pakalbėti. Mes visi žinome, jog viena iš problemų Meksikoje yra kova su priekyba narkotikais. Ir žmogaus teisų pažydimai dažnai yra susiję su šia kova. Buvo įdomu išgirsti, jog vienas iš Meksikos argumentų yra tai, kad šalia jų yra didžiulė šalis, kuri suvartoja labai daug narkotikų. Tai yra Junktinės Amerikos valstijos. Ir jie mums teigia, kad būtent dėl to, Meksikai labai sunku yra kovoti su priekyba narkotikais. Kaip Jūs sureaguotumėt į šį argumentą? Kaip komisija jį pakomentuotų? Ir kaip Europos išorės veiksmų tarnyba ketina padėti Meksikai spręsti šią problemą? Dėkoju, dar du klausimai ir po to e, išorės veiksmų tarnybos atstovai atsakys juos. Yeah, e okay. uh, on... Sakant jūsų pirmąjį klausimą dėl Jūri Jakova nužudimo, iš tikrųjų patekome į užburtą ratą ir tyrimas nevyksta. Panašu, kad e, dar nesugebama išsiaiškinti, kas, e, kuris teisingumo ligmuo nagrinės šią bylą, federalinis ar valstijos. Ir <clears throat> po dialogo maždaug 3-4 kovo mus patikino, kad bus užtikrintas užtikrinta liudytojų apsauga ir dabar turime stebėti padėtį ir išsiaiškinti, ar iš tiesų taip ir bus. Šiuo metu tikrai negaliu daugiau informacijos pateikti, tačiau padėtį įdėmiai stebime. Dėl žmogaus teisų pažeidimų narkotikų prekybos kontekste iš tiesų Meksika daug dėmesio skiria kovai su organizuotu nusikalstamumu ir mes ketiname saugumo srityje su jais bendradarbiauti veikiausiai gegužės mėnesį, bet tokiu atveju iki prasidant vasarai pradėsime aukšto lygio dialogą saugumo tema čia Briuselėje. Ir remdamėsi, remdamėsi šio dialogo išvadomis mes ketiname sustiprinti bendradarbiavimo saugumo srityje. Galbūt e, teisingumo reformos sektoriuje, kuris mūsų nuomonė yra labai svarbus, siekiant sustiprinti pagarbą žmogaus teisėjai. <clears throat> Žmogaus teisėms mes taip pat teiksime paramą reformuojant baudžiamosios teisės sistemą ir e, padėsime Meksikai bendradarbiauti su savo pietinėmis kaiminėmis, e, kad Meksika galėtų geriau spręsti migrantų iš Guatemalos ir kitų pietinių kaiminių problemas. Ačiū. Dar vienas klausimas. Gavome informacijos apie tai, neperseniausiai, kad vyksta Palestinos kalėjimuose kalinių kankinimai. Tai yra konfidencialaus pobūdžio informacija. Human Rights Watch taip pat yra minėjusi tokius atvejus Mano klausimas yra susijęs su ES ir jos valstybių narių vyriausybių atsakomybė, nes Palestinos savivalda gauna atitinkamą finansinę paramą. Noriu paklausti komisijos ir išorės veiksmų tarnybos. Ar uh, jos e, galėtų patikrinti, ar iš ES teikiamos paramos teikiama parama <clears throat> Palestinos saugumo struktūroms naudojama e, deramai su atitinkamais reikalavimais susijusiais su kalinių <clears throat> laikymo sąlygomis, kadangi gavau tokią informaciją apie kalinių kankinimą, tai mums yra labai svarbu išsiaiškinti. Iš šios veiksmų tarnybų atsako, mes žinome apie atitinkamus Palestinos saugumo tarnybų kaltinimus ir Palestinos saugumo tarnyboms nusiskundimus dėl Jūsų minėtų atveju ES ketina dalyvauti pagal e, Europos kaimynystės politiką dialoge su Palestinos savivalda ir šie klausimai <clears throat> nuolat keliami mūsų dvišaliuose susitikimuose, taip pat ir šį mėnesį vyksančiame susitikime Betlėje dėl žmogaus teisų bus šis klausimas keliamas. <clears throat> Palestinos e, įvairios saugumo organizacijos veikia okupuotose teritorijose. Noriu e, pasakyti, kad paramą teikiame tik tai Palestinos civiliniai policijai, e, o kaltinimai yra keliami ne šiai organizacijai, bet kitoms saugumo tarnyboms ir e, organizacijoms, tai yra nacionaliniai saugumo tarnybai, bendrai žvalgybai, prezidento gvardijai, kitoms. Čia noriu pasakyti, kad ES kol kas teikia paramą tik Palestinos policijai ir mūsų žiniomis kol kas jai jokių kaltinimų dėl žmogaus teisų pažeidimo nepateikta. ES struktūros vykdo atitinkamus Palestinos policininkų mokymus, atsižvelgdamas taip pat ir mokymo programoje taip pat skiriama nemažai, nemažai dėmesio žmogaus teisėms per busimuosius mėnesius. Daugiau dėmesio šiuose mokymuose skirsime Palestinos policijos struktūrų skaitomybės klausimams, taip pat e, vykdysime mokymus susijusius su kankinimų, vengimų prevenciją ir taip pat e, ruošime, rengsime ir atitinkamus specialistus, kurie vėliau galėtų patys apmokyti būsimus palestinos policininkus. Pirmininkė, ačiū. Džiaugiuosi, kad ES stengiasi teikti paramą kankinimo atsisakymai e, okupuotose teritorijose noriu paskelbti dar keletą trumpų pirmininkės pareiškimų, kurių nepaskelbiau vakar ir po to tęsime <clears throat> diskusiją apie palestiniečių, suntų palestiniečių laikymo sąlygas Izraelio kalėjimuose. Dėl padėties Egipte mes gavome Kairo žmogaus teisų studijų instituto informacija apie tai, kad siūlomos konstitucinės pataisos šio instituto nuomonė e, nėra nukreiptos demokratinių permainų linkme. Šeštadienį į Egiptą išvyksta Europos parlamento delegacija ir e, savo vizito metu skirs pakankamai dėmesio referendumui dėl konstitucijos pakeitimų Turkijoje. Neseniai e, pablogėjo spaudos e, laisvės padėtis ir į šios aspektus buvo atsižvelgta taip pat per diskusijas plenarnė sesijoje pastarą savaitę. Mums būtina kiekvieną dieną stebėti situaciją nes kiekvieną dieną yra suiminėjami tyriamosios žurnalistikos atstovai, jiems pateikiami kaltinimai Turkijoje, taip pat noriu paminėti, kad gavome iš jungtinių valstijų nuvilinčių naujienų dėl Guantanamo kalėjimo. Kovo 7 dieną prezidentas Obama pareiškė, kad e, jis leis toliau tęsti, panaikins išaldymą teismo procesų Guantanamo kaliniams. Neprotes dviejų metų laikotarp panašu, kad prezidentas nesugebės dėja įgyvendinti savo rinkiminio pažado uždaryti Guantanamo kalėjimą šiame kontekste. Šiame kontekste noriu paminėti, kad <clears throat> sausio mėnesį e, vykęs klausimas dėl <clears throat> slaptų asmenų gabenimų, kurias vykdė CŽV, nusprendė vykdant tolesnius veiksmus po FAVA pranešimo paskelbimo parengti dar papildomą pranešimą dėl CŽV e, vykdytų asmenų e, grobimų ir gabenimų. Manau, kad dabar galime pereiti prie dviejų svarbiausių šio ryto darbo tvarkės klausimų kurie susiję su Izraelio kalėjimuose laikomų palestiniečių belaisvių padėtimi ir džiaugiuosi, kad palestiniečių e, šimtų asmenų reikalų ministras, kuris pats anksčiau buvo Izraelio kalėjime, ponas Karak, šiandien yra su mumis Taip pat su mumis e, kartu su manimi pirmininkauja šiai posėdžio daliai ponas Derosa. Atsižvelgiant į ypatingą susidomėjimą parlamento ryšiams su Izraelio delegacijos vicepirmininkė ponė Sechnalova, taip pat atvyk, pakvista atvykti į posėdį, jei steiksime galimybę kalbėti. Taip pat noriu paminėti, kad Izraelio vyriausybė atsiuntė aukštarango pareigūnus dalyvauti diskusijoje. Noriu pasveikinti brigados generolą pana Avimer. Jis e, yra atsakingas už kalėjimų tarnybą ir ponas Smolovic, kuris taip pat yra kalėjimų tarnybos e, e, teisinis konsultantas, siekdama užtikrinti diskusijai pakankamą laiko apribojo <clears throat> pasakymą laiką ministrui iki 15 minučių tam, kad jis galėtų išsamei pristatyti padėtį, tačiau po to turėsime e, skirti daugiau laiko diskusijai, taigi ministrui suteiksime 15 minučių, o prieš tai suteiksiu dar žodį daugiausiai penkioms minutėms ponui Derosiui pristatyti klausimą. And, uh, thank, uh... Dėkoju. Norėčiau padėkoti ponė pirmininkai už tai, kad buvo uh, e, išsiusti kvietimai iš šios dienos uh, klausimą. Ir tikrai sveikinu pas mus atvykusios nacionalinės administracijos ministrą, kuris atsakingas už kalinių klausimus susijęs su palestinos kaliniais, kurie kalinami Izraelyje. Taip pat uh, ir Izraelio valdžios institucijos atstovai nebejoju, turės įdomių pastabų dėl šio klausimo. Uh, E, e, palestinos nacionalinis, tai yra mūsų delegacijos Palestinos teisėkuros taryba jau kurį laiką bus rūpinasi dėl kalinių padėties. Dar 2008 metais mes aplankėme nacionalinės administracijos e, atstovas spaudai Izraelio kalėjime. Deja, mums nepavyko jo aplankyti ir panas Duvakas po to buvo laimiai greitai paleistas. Taip pat e, mes 2009 metais Betlyje susitikome su kitu atsakingu Palestinos nacionalinės administracijos asmenį atsakingu už kalnius. Taip pat ir mūsų susitikimų metu tiek vakarų krante, tiek ir gazos ruošė mes kėlėme ne vien tik tais Palestinos kalinių klausimus, tačiau ir pono e, Šalito, kuris yra įkalintas gazos ruožę, jo įkalinimo klausimą. Taigi parlamentas yra susirūpinęs dėl žmogaus teisų e, klausimų, nepriklausomai nuo to, e, iš kur tas asmo yra ir kokios e, tautybės. Svarbiausia yra žmogaus teisų klausimas. Na ir šiandieną mes esame ypač susirūpinę daugiau nei 6 tūkstančių palestinos kalinių, kurie šiuo metu yra kalinami Izraelios. Uh, kalėjimuose ir nuo 67, 1967 metų per Izraelio kalėjuose 50 tūkstančių palestiniečių kabėjo, kalėjo Izraelio kalėminuose. Tai yra milžiniškas skaičius. 30 tūkstančių iš jų buvo moterį, 25 tūkstančiai buvo nepilnamečiai. Ir vertama, kad e, dabar Izraelio kalėjimų. Apie 30 tūkstančių nepilnamečių šiuo metu yra pa, Palestinos, atsiprašau, Izraelio kalėjimuose ir yra įrodymų, kad jų kalinimo sąlygos vis prastėja ir jie yra nuteismi kas kas yra neprimtina demokratinėse visuomenėse, tai tikrai neprimtina, netoleruotina ir tik, tikrai gerai, kad parlamentas gilinasi šios klausimus. Na ir tikiuosi, per keletą ateinančių mėnesių e, parlamente galėsime sugrįžti prie šio klausimo ir parengsime atitinkamą rezoliuciją. Tikiuosi, kad tai bus padaryta. Taip pat manau, kad jungtinės tautos taip pat turėtų perimti šį klausimą skirti jam specifinio dėmesio ir aš manau, kad reikėtų atlikti jungtinių tautų nepriklausomą tyrimą, bantas aiškinti, kokiamis sąlygomis palestiniečiai yra kalinami Izraelyje. Taigi štai tokios mano žanginės pastabas ir dabar perduosiu žodį poniai Hautelai kurie e, nariai rodo, kad atrodo nėra vertimo trečiame kanale į prancūzų kalbą atrodo, problema išsisprendė. Ačiū. Dėkuoju pirmininkė Derosa. Kadangi nemanau, kad panės Technolova dalyvauja posėdį, todėl pradėkime diskusijas. Taip, jos nėra. Taigi suteiksiu žodį pono ministrui, prašau. Pone pirmininkė, pone Kadangi aš esu Palestinos nacionalinės administracijos ministras atsakingas už kalinius kalinamus Izraelyje ir taip pat e, pas mus dalyvauja ir žmogaus teisinė vyresnės organizacijos šiandieną, tai mes norime padėkoti visiems tiems, kurie atsintė mums kvietimą dalyvauti šiame klausime. Dėkoju žmogaus teisų pakomitečio pirmininkams, gerbėjams nariams, o taip pat dėkoju ir e, komiteto atsakingo už santykius palestinės nacionalinės administracijos e, ryšius. Dėkoju ponui. E, Mahrat, kuris yra žmogaus teisų gynėjas ir tikiuosi, kad visi kalinami palestiniečiai Izraelio kalėjimuose e, bus paleisti 21 amžius e, rodo, kad prasidėjo demokratiniai procesai arabų pasaulyje, tačiau vis dėlto pažeidžiamos žmogaus teisės ir atsižvelgiant į kultūrinės tendencijas, kurių uh, pasiekoje kai kuriuose šalyse prasidėjo rezoliucijos. Tai rodo, kad žmonės nori gyventi oriai, nori, kad būtų gerbiamas jų žmogų teisės, be baimės, kad be baimės būti kalintais. Um, Na ir tuo pačiu metu ES žmogaus teisų klausimas tampa sudėtinė e, užsienio politikos dalimi ir Taigi, atsižvelgiant į šią bendrą perspektyvą, ponės ir ponai, norėčiau nušviesti e, Palestinos kalinių kalinimų Izraelėje problemas. Aš manau, kad tai yra žmogaus teisų ir humanitarinių klaus, klausimas. E, vis, aš sakyčiau, čia nereikėtų viską žiūrėti vien siaurai, kad tai yra palestiniečiai kalinami Izraelė. Žiūrėkime tai iš plačios žmogaus teisų perspektyvos, humanitarinės perspektyvos. Mes. Mes čia esame žmogaus teisų pakomitėtėje, o ne saugumo komitete. Na ir manau, kad žmogaus teisų klausimus reikia jeigu mes žmogaus teisų klausimus žiūrėtume saugumo kontekste, tai būtų iškreiptas vaizdas, nebūtų užtikrintas teisingumas, nebūtų užtikrinta tos žmogaus teisės. E, ponios ir ponai, mes atvykome į šį susitikimą Europos parlamente, nes norime jūs supažindinti su situacija, kuri e, trūk, Amerika jau 15 metų norime supažindinti su um, karo uh, laikų statymais, karo lauko teismais, kurie, kurie galiojo okupuotoje Palestinos teritorijoje. Pakalbėsime ir apie žmogaus teisės, kurios vis plačiau pažeidžiamos ir visiškai nesilaikoma um, tarptautinės teisės nuostatos ir su kaliniais elgiamasi, ne, elgiamasi nežmoniškai. Tarptautinė visuomenė nepriverčia Izraelio laikytis žmogaus teisų, įskaitant humanitarnių teisų, nes partnerystė tarp ES ir Izraelio nepasiekė tokio ligmens, kai Izraelis būtų patrauktas atsakomybėn už tuos įkalintus palestiniečius. Todėl raginame Europos parlamentą bei nevyriausybinės organizacijas prisidėti prie mūsų kreipiniosi į Junktinių tautų saugos tarybą. Ir norime, kad žmogaus teisų teismas E, primtų nutartį dėl Palestinos kalinių Izraelio kaliniuose ir taip pat prašome paraginti e, Izraelio laikytis atitinkamų tarptautinės teisės nuostatų. Neprašome nieko daugiau, tiesiog tai, kad Izraelis laikytųsi tarptautinės teisės nuostatų, tam, kad, taip pat, kad Izraelis suteiktų informacijos apie tos kalinius, kur jie yra, kaip yra su jais. Uh, Izraelis atsisakė pripažinti daugelį jungtinių tautų primtų sprendimų, o taip pat Izraelis atsisako taikyti Ženevos uh, konvenciją ir toliau la, m, žiūri į Palestinos uh, politinius kalinius kaip į paprastus nusikaltėlius ir teroristus. Norime kreiptis į tarptautinį e, teismą, teismą, kad šis primtų nutartį dėl 6 tūkstančių palestiniečių kalinamų Izraelyje, nes e, tokiu būdu pažeidžiamas kon... Ženevos konvencijos nuostatas, pagal kurias negalima perkeldinėti e, asmenų iš vieno kalėjimo iš kito. Į kitą, be kita ko, tarptų kalinių yra moterų, nepilnamečių, negalių asmenų ir yra kalinių, kurie e, okupacijos metu jau 20 metų praleido kalėjimuose. Ir žinome, kad šiems kaliniams grėsia grėsmė, esame labai susirūpinę dėl jų ateities, nes Izraelio vyriausybė pažeidžia žmogaus teisės ir savavališkai ir toliau kalina šios žmonės. Taigi ta prašymė, su kuria kreipėmės į tarptautinį teismą, kreipiamės su pačiu prašymu ir jūs, kreipiamės į visus tuos, kurie kovoja pasaulyje už taiką ir už žmogaus teisės. Paklausiu jūsų, kaip, gal, kaip leidžiama Izraeliui knesete leisti įstatymus, kurie pažeidžia žmogaus teisų pamatus. Pavyzdžiui, 2090 metais įsigalioja įstatymai, numato, kad galima būtų atimta teisė įkalintų asmenų šeimoms juos um, lankyti, jie neturi galimybės um, gauti mokymą, švietimą ir taip pat jiem neleidžiama skaityti, neleidžiama įsigyti knygų, nelei, uždrausti vizitai. Uh, Taigi šie asmenys yra tapę įkaitais. Ir su jais elgimasi kaip su neteisėtais kovojais. Taigi kaip leidžiama taip neteisėtai elgtis Izraelio valstybei, kai yra paminama po kojomis um, Ženevos konvencija. Ir kaip leidžiama Izraeliu keisti statymus, kurie galioja prieš okupaciją? Kaip leidžiama Izraeliui vadovanti saugumo sumetimais, laužyti visus tuos standartus? 200 kalinių šeimų buvo, jo, negalėjo aplankyti um, savo artimųjų. Pavyzdžiui, kai kurios šeimos jau keturis metus negali aplankyti savo artimųjų ir daug yra tokių priemonių. Dar sėkiai paminėsi, kad yra pažeidžiama Ženevos konvencijos 116 straipsnis kur numatyta, kad šalis okupantė turi organizuoti ar leisti um, šeimų susitikimus reguliu gerai. Nepamirškime, kad ne, neretai tie kaliniai yra nepilnamečiai ir jie teisami e, karo lauko teismuose dėl tariamų nusikaltimų, pažeidžiamos vaiko teisės ir 90 procentų tų nepilnamečių kalinių buvo kalinami, jiems buvo grasinama, e, su jais buvo, jie buvo tardami hebrėjų kalba, tai yra ta kalba, kurios jie nesupranta jie buvo įkalinami um, Izraelio e, naujasedijose ir jiem nebuvo užtikrintas e, teisingai teismas. Ir vaikai yra tardomi tik 3 minutės ir 4 sekundės. Taip sako liudininkai. Taigi ponės ir ponininkai, kaip galime leisti Izraeliui taikyti namų areštą nepilnamečiams, išvežti juos toli nuo namų. Pavyzdžiui, 20 vaikų buvo išvežti iš savo kaimo, iš savo tevinės ir buvo, buvo viešai grešinama dar plačiau sulaikyti vaikus ir jų šeimas. Šie vaikai neturi jokio neliečiamumo. 2010 metais buvo sulaikyta daugiau nei tūkstantis nepilnamečių, daugiausia Jeruzalės regione. Taigi, kaip galime leisti Madame Derak Her būtų patrauktam į teismą, jam 13 metų jis yra Malaka, jis e, buvo sulaikytas nauja sadėje, dvi dienas jis buvo, turėjo likti nuogas, jis buvo kankinamas ir Izraelio e, kareiviai ant jo šlapinosi ir jų niekas nenubaudė. Ponės ir ponai, kaip galima leisti, kad Jūza Pierada, 16 metis, būtų kankinamas Jefsun. Uh, Nuoja sėdėjo jį, jo tardytojai mušė, uh, cigaretės buvo gesinamos į jo odą, taip pat jis buvo kankinamas elektrošoku ir jis buvo priverstas pasirašyti um, suklastotų tą prisipažinimą. Taigi, uh, E, Palestinos gyventojai turi teisę kryptis į tarptautinę teisingumo sistemą tam, kad būtų užtikrintas teisingumas šiems kaliniams, nes Izraelio val, vyriausybė elgesi nebaudžiamai. E, kai kurie uh, kaliniai laikomi izolatoriuose. Pavyzdžiui, vienas kalinys laikomas izolatoriu jau trejus metus celėje, kur nėra esminių sąlygų tarptautinės institucijos e, neužkirto kelio tokiems savavališkams įkalinimams. Per pastarosius keletą metų buvo e, išleista 20 tūkstančių administracinio sulaikymo orderų ir daug asmenų buvo nes neteisėtai sulaikyti ir kodėl Izraelio valdžios institucijos kankina tuos laikytus asmenis, kodėl tokia veikla nenutraukima. Tarptautinė visuomenė susitiko tam, kad būtų aptartas Izraelio paruoštas e, dokumentas, kuris buvo paviešintas 2008 metais ir pagal tą dokumentą Izraelio, Izraelio tardytai tai gali naudoti fizinį ir psichologinį smurtą prieš palestinos, palest, kalinius palestiniečius. Ir tyrimai parodė, jog Izraelio e, valdžios institucijos įkalimo metu taiko kankinimus. Su... Ir, na, ir tikimės, kad tarptautinė visuomenė pasipiktinė dėl to, kad Izraelis neleido atvykti Izraelį 2010 metais Raudonojo kryžiaus pasaulio sveikatos organizacijos uh, tyrimų misijos į kalėjimus, bandant įsiaiškinti sveikatos apsaugos būklę. Tikimės, kad Izraelio valdžios institucijos bus patrauktos atsakomybėms. Ir turės atsakyti uh, už uh, žmonių įkalinimą karinėse stovyklomis. Uh, lose. Vienas asmo 82 metais e, mirė tokiame tokį kalimo metu ir izraeliečiai likščiol negragin žino šios mets palaikų e, jo šeimai. Tikimės, kad Europos parlamentas ir žmogus teisų pakomitetis e, surenks specialų posėdį, kurio metu bus iškelti kaltinimai Izraelio uh, valdžios institucijams. Yra nuotraukų, kuriuose, pavyzdžiui, matomi uh, Izraelio kariškiai privertė, privertė kalinius uh, būti neoriose pozicijose, kuriuose kareiviai tyčiojasi iš tų kalinių ir tiesiog linksminasi tokiu būdu. Tikimės, kad žmogaus teisų pakomitetis iš, ištirs pono Hamedo kalinimo aplinkybės, kuris Izraelio kalėjime mirė nuo sumušimų. Ir tikimės, kad jūs išsusite pakomitečio misiją, kurios tikslas būtų ištirti tai, kas vyksta Izraelio kalėjimuose. Ponios ir ponai, dėl visų šių priežasčių, kurias ką tik išvardėjau, mes kreipiamės į teisingumo sistemą. Tam, kad būtų pasmerkti padaryti šie nusikaltimai, nes atrodo tarptautinė visuomenė nesugebėjo per tarptautinius, kana, atsiprašau, per diplomatinius kanalus apginti šios žmonės, užtikrinti teisingumą. Mes norime išgelbėti ir Izraelio visuomenė, kuris vis labiau e, leidžiasi į ekstremalizmą palestiniečiams labai aktualus ir skaudus kalinių klausimas, nes nuo 67 metų daugiau nei ketveris visų palestiniečių kartą buvo kalinti Izraelio kalėjimuose. Taika bus įmanoma tik tais tuo met, jeigu Izraelis ir toliau taikys šias neteisėtas priemonės. Aš manau, kad reikia surenkti e, tarptautinio tribunolo posėdį, kurio metu reikėtų ištirti tokius atvejus, kai palestiniečiai buvo sulaikyti ir kankinami ir neteisai kalinami. Tokiu būdu būtų pasiektas tarptautinis teisingumas. Dėkuoju už galimybę pasisakyti. Na, dėkuoju Jums, ponė ministrė. O dabar man yra labai malonu yra pasveikinti pas mus atvykusią Turkijos teisėjų e, delegaciją. Aš tiesiog norėčiau paminėti, kad šį rytą aš išreiškiau Europos parlamento susirūpinimą dėl to, kad jūsų šalyje pablogėjo ž, e, žodžio laisvė. Ir aš tikiuosi, kad jūs apsilankę mūsų posėdėje galėsite grįžę į savo šalį e, sustiprinti žodžio laisvę. Toliau Norėčiau suteikti žodį ponui Abemir, brigados generolui. Prašau, jūs turite 15 minučių. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labas rytas. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti jūs, jums ir Europos parlamento nariams už tai, kad pakvietėte mus kalbėti šiame komitete. Mums yra labai malonu lankytis šiame parlamente ir e, šiame nuostabiame mieste. Mes atvykome pas jūs šiandien tam, kad galėtume išsklaidyti kelis metus ir pateikti išsamesnės informacijos. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad šiandien Izraelėje kalinami asmenys nėra laikomi kariuomenės kalėjimuose. Izraelio kalėjimų e, sistema tvarko kalėjimų E, sistemos e, įstaiga, tai yra profesionaliai organizacija. Ir e, mes taip pat dalyvaujame tarptautinėje kalėjimo asociacijoje ir esame pripažinti tarptautinių lygmenių. Nepaisant to, kad kai kurie faktai ir skaičiai gali padaryti jums didžiulį įspūdį, aš turiu pasakyti, kad kai kas yra iškripta, Ir e, tai, ką teigia Palestinos savivalda, ne visuomet yra tiesa. Ir aš tikiuosi, kad aš galėsiu Jums šiandien e, pateikti teisingesnės informacijos. Man nėra aišku, kaip e, gali veikti dešimt tūkstančių kalėjimų. mes neturime šių asmenų savo etatų sąraše ir, ir tai, tai reiškia, kad mes nežinome iš tikrųjų, kas jiems moka atlyginimą. Kaip ministrui yra žinoma, didžiulės pinigų sumos yra a, nukreipiamos į kalėjimų sąskaitas. Ir tai reiškia, kad mes nežinome, kas tai teikia tuos pinigus. Tai reiškia, kad pati savivalda gal už tai moka. tas skaičius, kurį jūs matote, yra, yra tikras skaičius. Aš girdėjau įvairių skaičių, tačiau galiu Jums pasakyti, kad kalinių skaičius skaičių, e, yra išreiškimas ne tūkstančiais, bet šimtais. Ir iš tikrųjų moterų tarp sulaikytos e, laikomų asmenų dabar yra 28. Ir, ponė pirmininkė, iš tikrųjų kalėjimai nėra penkių žvaigždučių viešbučiai, juose nėra baseinų. Ir tai pasakytina ir apie saugumo kalėjimus, ir apie paprastus kalėjimus. Pone pirmininkė, jei aš dabar pritarčiau tam, ką sakė ministras dėl kalinių teisų, tuomet e, aš e, ir aš ir, ir ministras būtume sakę netiesą. Mūsų tauta ir kariuomenė kovojo už savo tikslus. Ir mes, jeigu mes juos pamirštume, tai įrodytų, kad mes visiškai praradome atmintį saugumo kaliniai, kurie yra laikomi Izraelyje, turi humanitarnės ir visas pagrindinės teisės. Kaip Jūs matote, ponė pirmininkė, kalėjimai net ir šiandien yra kitokie, nei jie buvo praeitėje. Aš suprantu, kad ponas ministras lankėsi mūsų kalėjimuose prieš 20 metų ir trijose kalėjimuose, kuriuo jis apsilankė, trys kalėjimai, kuriuo jis apsilankė, buvo uždaryti. kalėjimuose e, yra nemažai vietos ir kaliniai gali išrinkti savo atstovus, kurie gali išreikšti jų nuomonę. Juos lanko šeimos narius ir e, mes taip pat juos filmuojame ir siunčiame e, šiuos vaizdo įrašus šeimos nariams. Praeitą savaitę aš lankiausi kalėjime ir nemačiau jokių nelaimingų kalinių. mes nagrinėjame visus skundus labai rimtai. Ir kalniai gali kreiptis į policiją, ambutsmeną, į auditorių ir be abejo teismą tam, kad pateiktų savo skundą. Izraelio teismai nagrinėja kalinių skundus, kad ir kokie jie būtų, ar tai jie būtų susiję su gyvenimo sąlygomis, su maistu, ar su kitais dalykais. Kaliniai taip pat gali bendrauti su įvairiais pareigūnais ir jie gali sakyti viską, ką nori. Ir mes atsižvelgėme į kalinių pastabas. Dabar uh, lankymai. Ir tai yra labai svarbu, ypač jeigu mes palyginsime situaciją su, šali, su tuo, kas egzistuoja šaly kalėjime. Šeimos nariai gali lankyti kalinius. Kartais jie juos lanko kiekvieną savaitę arba kas antrą savaitę. Uh, Bet kuriuo atveju visus šios e, lankymus e, prižiūri Raudonasis kryžius ir jūs galite e, kreiptis į Raudonąjį kryžių ir jūs galite iš jų sužinoti, kaip šeimos nariai lanko kalinius. Paprastai jie atvyksta autobusais ir nustatytą dieną ir be abejo gali atvykti ir vaikai, ir vaikus taip pat lanko jų šeimos nariai. Ir kaliniai netgi gali ne, ne tik pamatyti savo vaikus, bet ir gali su jais tiesiogiai bendrauti. Teisininkai. Aš norėčiau, ponė pirmininkė, kad jūs žinotumėt, jog aš pats esu teisininkas ir teisininkai lankosi e, kalėjimuose ir atstovauja kaliniams teismuose. Kaliniai yra maitinami tris kartus per savaitę, jie gauna ir gydytojo pagalbą, gali gydytis dantis ir jeigu reikalinga, jie taip pat yra gabenami į ligoninę. Ir ponas e, ministras taip pat gali tą patvirtinti. Švietimas. Kaliniai gali e, mokytis Izraelio atvirajame universitete ir gali pasirinkti e, studijų programą pagal savo norą tol kol jie nėra susijęs su kariniais dalykais. Toliau spo, jie taip pat gali sportuoti, e, kalėjimuose taip pat yra ir bibliotekų, jie gali skaityti laikraščius. Aš asmeniškai nerūkau, tačiau aš galiu Jums pasakyti, jog kaliniams nereikia pirkti cigarečių, kadangi e, jos yra dalinamos nemokamai, nepasintu, kad aš pasisakau prieš e, rūkimą. Kalėjimuose veikia valgyklos. Palestinos savivalda, kalėjimai, kalėjimuose kaliniams yra duodama nuo 80 iki 100 dolerių ir uh, E, šeimos nariai taip pat raginami yra papildomai duoti kaliniams nuo 300 iki 400 dolerių tam, kad jie galėtų įsigyti jiems reikalingų dalykų. Jie taip pat e, e, gauna rūbų ir yra be abejo prižiūrimi dieną naktį. Izraelio kalėjimuose yra taikomi įstatymai, rūpinamasi yra pagrindinėmis kalinių reikmėmis. Be abejo, sėdėjimas kalėjime nėra koks nors labai malonus laiko praleidimas, tačiau mes nieko neslėpėme. Mes nieko neslėpėme. Visuomenės nariai gali lankyti šios kalėjimus, bet to kaliniai, kaliniams rastų atstovauja teisininkais. Ir ponė pirmininkė, mes manome, kad uh, kad kai kurie kariniai netgi stengiasi e, e, organizuoti e, nusikaltimus, būdami patys kalėjime. Kai kurie užpuola kalėjimo pareigūnus. Bet to, ponė pirmininkė, aš manau, kad jūs galite uh, apsilankyti mūsų kalėjimuose. Be to, mūsų, mūsų kalėjimuose nėra politinių kalinių. Neseniai girdėjome apie Fogo. Uh, šeimos atveju. Septyniasdešimt procentų kalinių laikomų Izraelyje yra įvykdę nusikaltimus, kurių metu buvo pralietas žmogaus kraujas. Jų rankos yra krūvinos. Mes turime griežtą darbo etiką, jos laikomės, dėkojame Jums už Jūsų kantrybę ir svetingumą ir linkime Jums sėkmės, e, dirbant labai svarbų darbą. Um, Ačiū. Ar ponas Aimer norėtų pasisakyti, ne šiuo metu. Išgirdome ministro pasisakymą, Izraelio atstovų atsakymą prieš pradedant diskusiją. Galėčiau paprašyti ponas Smolovic ir pono Aimer e, sureaguoti į 2009-2010 knesetą patvirtintus įstatymus, kuriuos minėjo ministras, kurie pažeidžia kalinių pagrindinės teisės. Nieko negirdėjau iš jūsų komentuojant apie tai. Ačiū, ponė, mes esame demokratinė šalis ir mūsų primami įstatymai nėra laužomi. Jeigu jūs turite omenyje įstatymus dėl e, kalinių apklausų, mes e, nepažeidžiame jų teisių, mes jų nekankiname, nemušame tardymų metu. Aš pats e, dalyvavau kai kuriuose tardymuose ir gali trukti kelias valandas, e, netgi naktį gali būti vykdomi, e, tačiau jeigu kyla tardomajam aiškus pavojus, tai tardymas yra nutraukiamas. Kilnilsen, Kasolydis, Aukinen ir Baronienė Latvar nori paklausti. Kilnilsen. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia, jums leidus norėčiau pasakyti, kad žmogus, kuris atstovauja Izraelį ir kuris kalbėjo, aš noriu Jums pasakyti, kad tai, kad Jūs lankotės čia, yra tam tikra privilegija. Ne visos represinės valstybės gali pas mus atvykti, mes tai padarėme tam, kad apsaugotume demokratiją. Aš norėčiau padėkoti e, ponui ministrui, kuris kalbėjo apie palestiniečius kalinimus Izraelyje. Ir aš turiu pasakyti, kad nieko naujo nesužinojau, kadangi mes žinome iš nevyriausybinio organizacijų, kad, kokia yra situacija. Ir turiu labai atvirai pasakyti. Ir pateikti kelis. Uh, Klausimas. 19 kalėjimų, jeigu aš gerai supratau, jos visos yra, e, jie visi yra Izraelio teritorijoje, išskyrus vieną. Ir e, juose nesilaikoma yra E, Ženevos konvencijos. Taigi nesilaikoma yra tarptautinės teisės. Noriu ponui ministrui pasakyti, kad aš manau, kad jis visiškai teisingai kalbėjo apie nebaudži, nebaudžiamumą. Ir galima tik taip galėstauti, kad ES per nelik ilgai tylėjo. Tačiau leiskite jums pasakyti, kad piliečiai mano kitaip nei jų vyriausybės. Aš turiu labai konkrečius klausimus kuriuos norėčiau adresuoti Izraelio atstovui. Ir da, žinau, kad ir izraeliečiai taip pat yra uh, laikomi. Ir leiskite paklausti apie uh, Europos piliečius, kurie yra laikomi. Sala Amuri, jaunas žmogus, dar yra laikomas kalėjime, jau šešerius metus Izraelis jį laiko savo kalėjime. Uh, Jį, e, jis sulaikė prieš šešius metus kovo 13. E, kovo 13. Videit, e, diplomatinės pono Sarkozy patarėjas, išsakė savo susirūpinimą dėl to. Ir prezidento diplomatinė tarnyba pasakė, kad karo lauko e, tribunolo nuosprendyje nėra nurodyta jokių baudžiamųjų veikų. Yra kalbama vien apie e, argumentais nepagristus įtarimus. Štai taip yra elgiamasi su Europos piliečiu, o taigi įsivaizduokime, kaip elgiamis yra su Palestinos e, piliečiais. Ir aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir paminėti būtent šį atvejį, kuris yra susijęs su ES piliečiu, su Prancūzijos e, piliečiu. Pone pirmininkė, aš norėčiau, kad mes surenktume e, renginį. Aš e, dirbu Ūsienio reikalų komitete, šiame pakomitėje. Ir aš manau, kad mes surinktume uh, vizitą į šiuos kalėjimus, kad galėtume viską pamatyti, kad galėtume pamatyti, kokiamis sąlygomis yra laikomos moteris ir vaikai. Dėkoju Jums ir uh, aš manau, kad reikia taip pat parengti pranešimą šiuo klausimu. Also. Ačiū poniai Kil Nilsson, taip pat už pasiūlymą apsilankyti Izraelio kalėjimuose, žodis poniai Kasalydės. Ačiū pirmininkė. Du klausimus turėčiau vieną ministrui, kitą Izraelio atstovų, e, atstovams, kalimų tarnybos atstovams, klausimas ministrui. Ar ar jo turimi įgaliojimai apima galimybę susipažinti su e, palestiniečių karinių padėtimi Izraelio kalėjimuose, nagrinėti jų skundus, jeigu jūs tokių galiojimų neturite, kas juos turi. Klausimas Izraelio kalėjimo tarnybai, du klausimai tiksliau. Pirmasis. m. rugsėjo 6 dieną Izraelio teisingumo teismas priėmė sprendimą nutraukti kankinimus Izraelio e, kalėjimuose, kas paskatino priimti tokį sprendimą. Noriu paklausti, jeigu yra policininkams arba e, kareiviams keliami kaltinimai dėl vykdomų kankinimų, tai kiek konkrečių atveju, apie kiek konkrečių atvejų buvo pranešta, kuomet buvo padaryta žala kal, kalinių sveikatai. Pone Aukin dabar. <clears throat> Ačiū. Da. Pirmiausiai pritarčiau ponios Kilnilsen pasiūlymui nusiųsti delegaciją, kuria būtų leista e, <clears throat> be jokių apribojimų apsilankyti Izraelio kalėjimuose, nes e, siuntėme panašią delegaciją į Palestiną prieš kelias metus ir buvo neįmanoma patekti į kalėjimus e, Izraelija. Dabar mums teigiama, kad e, <clears throat> padėtis pasikeitė ir mes nekantriai laukiame galimybės apsilankyti konkrečiuose vietose, susitikti su nevyriausybinių organizacijų atstovais, aišku, dalyvaujant Izraelio valdžios atstovams ir sudarant jiems galimybę atsakyti į klausimus, ištaisyti klaidas. <clears throat> ir džiaugiuosi jau iš anksto jūsų, teigiamu, jūsų sutikimu šį vizitą surenkti už vakar. Abdala Abu Hamal buvo išleistas iš kalėjimo po 16 mėnesių, kur, kuris buvo laikomas už tai, kad Už tai, kad, buvo, kad organizavo demonstraciją prieš Izraelio statomą sieną palestiniečių teritoriją ir buvo karo lauko teisme nuteistas 16 mėnesių kalėjimo. ES paskelbė kovotojų žmogaus teisę, už žmogaus teisę e, su Amnesty International sąžinės kaliniu. Ar jūs galėtumėte e, pažadėti, kad tokie sulaikymo atvejai daugiau nepasikartos baronienė Latvarto? Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už e, šią svarbę diskusiją. Labai svarbu, kad uh, šis parlamentas ir šis komitetas siektų visiško objektivumo, neutralumo, bešališkumo. <clears throat> Nesvarbu, e, kokie kaltinimai ir kokie valdžiai ir Izraelio palestiniečių būtų metami dėl tam tikrų pažeidimų. Jau išgirdome šį rytą abipusių. Šiam parlamentui labai rūpi kaltinimai susijęs su kankinimais ir sulaikymais nepateikus kaltinimu arba kitokiamis aplinkybėmis vykdomai, vykdomi suėmimai, nesvarbu, kas e, vykdytų tokio pavyzdžio veiksmus, ar pavyzdžiui, Junktinės valstijos, ar e, jų sąjungininkai Europoje, aš esu prieš tokius veiksmus, Taigi raginčiau <clears throat> objektyviai ir garbingai šios klausimus aptarti, bet kokie kaltinimai kankinimais mums kelia didžiulį susirūpinimą. Ir kaip minėjo Zailio atstovas, tokie veiksmai nevyksta, tačiau Nepaisant to, kad 99 rugsėjo mėnesį, kaip minėjo Pons Kasolydis, Izraelio aukščiausias teismas uždraudė kankinimus, tačiau karo lauko teismuose tokie kankinimai ir toliau yra galimi, yra pateikiami atitinkami kaltinimai ir galėtumėte pakomentuoti tą teisinę padėtį ir atitinkamus keliamus kaltinimus. Aš esu iš Junktinės karalystės ir mes turime informa informacijos apie tai, kad Izraelį yra išgaunami parodymai naudojant kankinimus. Dėl elgesio su kaliniais kalbėdami jūs minėjote, kad patenkinate pačius svarbiausius jų poreikius, tačiau minėjote taip pat ir E, tai, kad jų šeimos gali pervesti e, šiems kaliniams po 400 dolerių per mėnesį. Aš nelabai suprantu, kam jums reikalingi šie pinigai, jeigu jie visko aprūpinami. Galbūt galėtumėte pakomentuoti e, asmenų padėtį, kalinių padėtį, kurie yra sulaikyti administracinę tvarką nepateikus kaltinimų, kokia, kaip yra pateisinami tokie veiksmai. sulaikant e, asmenys administracijos tvarka nepateikus kaltinimų. Taip pat buvo minėta galimybę nuvykti į Izraelio, e, Izraelio nusius delegaciją apsilankyti kalėjimuose, tačiau manau, kad jeigu mes norime užduoti klausimus e, Izraelio atstovams, tai turėtume turėti galimybę užduoti tokius klausimus taip pat ir Palestinos atstovams ES mes privalome visą laiką siekti objektivumo, neutralumo ir e, šiuo žmogaus teisų klausimu nepalaikyti nei vienos pusės pirmininkė. Ačiū baronieniai Latford. Noriu paminėti, kad baronienė Latford yra Libė komiteto pranešėja dėl minimalių procedūrinių standartų baudžiamosiuose bylose, yra ekspertė šiais klausimais. Dabar žodžiu teiksiu ponui Trienta Filidis. Noriu pasakyti, kad diskusija vyksta labai gyvai. Po pono Trienta Filidžio pasisakymą dar trys kolegos užsiregistravo kalbėti. Labai prašau visų kalbėti glaustai tam, kad turėtume galimybę išklausyti e, deramų ministro ir Zajos to atsakymą. Pono Trienta Filidis žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, trumpai kalbėsiu išklausius ministro ir Izraelio delegacijos atstovų nežinia, kam reikėtų tikėti, nebent e, galima būtų pasiremti savo patirtimi. Aš daug kartų lankiausi tame regione, 2008-aisiais vadovavau delegacijai, kuomet lankėmės kalėjime, kuriame Aziz Duek buvo laikomas ir aš esu susidaręs savo vaizdą apie tai, kaip Izraelio valdžia elgėsi su oficialia Europos parlamento delegacija. Mes turėjome laukti pusantros valandos koridoriuje, neturėdami jokio paaiškinimo ir informacijos apie tai, ar mes sustiksime su Aziz Dek ar su kitais kaliniais ar ne. Izraelio atstovas taip pagražino padėtį, kad beveik niekas iš esančių turbūt netikėjo tuo, ką jie pasakė. Akivaizdu, visiems, kurie lankosi regione. Ir aišku, kaip Izraelio valdžia elgėsi ne tik su kaliniais, bet ir su visais palestiniečiais. Aš e, ten lankiausi bombarduojant gazą. Aš lankiausi ten, kai mums nebuvo leista peržengti sienos ir įžengti į Hazos teritoriją, mums oficialiai delegacijai. Galbūt e, Vienintelė galimybė pakeisti padėtį tai yra sudaryti tarptautinį tintautų komisiją, kuri ištirtų Izraelio kalėjimų padėtį ir ten laikomų kalinių padėtį ir aš, e, aš visapusiškai palaikyčiau pasiūlymą, kad e, mūsų parlamentas nusiųstų oficialią delegaciją, kuri po to parengtų oficialią ataskaitą. Ačiū, ponė Trinta Filys, dabar suteiksiu žodį ponė Andrikinį. Thank you, Madam President. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad kad tai ne garbė pasisakyti šiame komitete, o pareiga. Niekas, aišku, nėra idealus, įskaitant ir valstybės narės, įskaitant mano valstybę narę. Ir Jeigu e, Palestinos socialinės administracijos bei Izraelio delegacijos atvykamų posėdį, tai rodo, kad jos nori pagerinti situaciją ir mūsų pareiga padėti jiems, prisidėti prie to. Taigi turiu keletą klausimų Izraelio atstovams. Jūs, pir... Jūs kalbėjote apie kalinių skaičių. E, palestiniečių kaliniai Izraelio kalėjimuose. 2007, 2007 metais daugiau nei 9 tūkstančiai, 2011 metais apie 5 tūkstančius. Gerokai krito tas kalinių skaičius. Gal galėtumėte paaiškinti priežastis? Antra, jūs nurodėte, kad kaliniai gali pateikti skundus, gali netgi kreiptis į ombudsmeną. Gal turite skaičių, kiek Palestinos kaliniai iš Izraelio kalėjimų siuntė skundų. Taip pat turėčiau klausimą dėl vaikų, nepilnamečių, nes pagal turimus duomenis, kuriuos turime mes Izraelio kalėjimuose, daugiau nei 200 tai vaikų, 280 vaikų. Ar jūs turite kokiu nors skaičiu iš savo pusės? ir galbūt galėtumėte pakomentuoti tų vaikų nepilnamečių situaciją Izraelio kalėjimuose. Dėkuoju, ponė Andrikinė, už konkrečius klausimus ir dabar suteiksiu žodį vicepirmininkui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, už galimybę pasisakyti. Visiškai pritariu tam, kas ką pasakė ponė Lamford diskusijų metu. Aš tikrai šimtų procentų ją palaikau. E, techninės problemos. Atrodo, techninės problemos įspręsas dar sėki. Dar sėki pasikartosiu, kad, kad visiškai pritariu poniai Lamdorf mes kalbame apie labai sudėtingą klausimą Ir mano manimu, mes kaip Europos parlamento atstovai turėtume išlikti objektyviais. Kalbėsiu labai tvirai. Kai klausau diskusijų dėl Palestinos politinių kalinių Izraelyje padėties, jų padėties Izraelio kalėjimuose, tai staro įspūdis, kad palestiniečiai ilgėsi visuomet teisingai pagal įstatymus, o Izraelis nuolat pažeidžia teisę, bet juk taip nėra. Aš manau, kad mums yra svarbiausia išsiaiškinti, kokie yra faktai, kokia yra teisinė padėtis. Taip pat sužinoti, kokie sprendimai yra priemimi, Ar sprendimus priima e, teismai, ar tai yra veikiau administracinio pobūdžio sprendimai, nes mums tarė įspūdis, kad yra ir administracinio pobūdžio sulaikymų. Norėčiau sugrįžti prie vaikų, nepilnamečių klausimą, kuris be abejo yra labai svarbus. Taigi, kokiu pagrindu remintis sulaikomi vaikai, nepilnamečiai, kokiu teisė jie turi. Juk žinome, kad nepilnamečiai negali patys savęs apginti. Ir beje, manau, kad Europos parlamento nariai turėtų apsilankyti tuose kalėjimuose. Nes tokiu būdu galėsime išsiaiškinti, apie ką čia eina kalba ir galėsime patikrinti, ar tai, kas čia buvo pasakyta, iš tikrųjų atitinka tikrovę. Dėkoju, ponė vicepirmininkė Zemke. Na ir paskutinis kalbėtojas yra ponė Debrun. Dėkoju, ponė pirmininkė. Bet kadangi daugelis aspektų jau buvo aptarta, tai aš tiesiog apsiribosiu klausimu dėl vieno klausimo, nors norėčiau prisijungti prie tų, kurie pritarė tam, kad reikėtų išsiųsti e, vizitą į Izraelį ir įsiaiškinti padėti vietoje. Taigi, mano rūpi štai koks klausimas. Ministras pasisakydamas minėjo tai, kad kaliniai perkeliami iš vienos vietos iš kitos pusės ir man šis klausimas žinomas tiek iš Šiaurės Afrikos, tiek ir iš kitur, nes neretai kaliniai yra tiesiog perkeliami dažnai pačiame kalėjime ir kartais perkeliami į kitus kalėjimus. Ir tai gali skaudžiai atsiliepti jų psichiniai sveikatai, bet kai jie perkeliami iš vieno kalėjimo iš kito, tai tai atsiliepia ir šeimų galimybei uh, aplankyti kalinį, nes uh, kartais tai apsunkina vizitus. Taigi paprašysiu pono ministro ir pono brigados generolo komentuoti šį klausimą. Kaip yra perkelimi tie kaliniai, ar jie yra perkelimi tiesiog to kalėjimo, kurioje keli, kalinami viduje, ar jie perkeliami į kitus kalinimus. Dabar paprašysiu e, išorės veiksmų tarnybos atstovų, kurie dalyvauja mūsų posėdį, trumpai pasisakyti, o po to suteiksiu žodį, žodį mūsų svečiams. Taigi prašau išorės veiksmų tarnybą. Ar tai yra ponė Tylemans? Čia prašau žodis jums. Pone pirmininkai, gerbim parlamento nariai, išorės veiksmų tarnybos vardu, tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad mėnesio pabaigoje mes surinksime žmogaus teisų pako komitečio bendrą posėdį su Palestinos valdžios institucijomis. Ir manau, kad ir kalinių klausimas bus aptartas susitikimo metu, tačiau galbūt svarbiausia yra štai kas, kad greičiausiai uh, E, rugsėjo mėnesį įvyks mūsų kasmetinis sutikimas Izraelio valdžios institucijų atstovais, tai yra neformali darbo grupė e, skirta um, žmogaus teisėms ir tarptautinėms organizacijoms, kaip ir praeitįje uh, e, palestiniečių kalinių kalinamų Izraelio kalėjimuose uh, buvo iškeltas uh, Tai aišku, labai sudėtingas, kontroversiškas klausimas, kaip žinia. Ir nėra lengvų sprendimų šiai problemai spręsti. Tiesiog norėčiau patikinti uh, posėdžių dalyvius, kad mes dedame visas pastangas tam, kad bendraujant su abiejų pusių valdžios institucijomis šis klausimas būtų keliamas. Dėkuoju ponui Tilimanui. Na ir dabar dar sikisiu žodį, suteiksiu ponui ministrui ir paprašysiu atsakyti į narių keltus klausimus, o galbūt sureaguoti ir tai, ką sakė Izraelio atstovas. Na ir kadangi mums reikės perėti prie kitos šios, prieš, šios priešpitės svarbaus klausimo įvykio arabų pasaulio reikšmės ES žmogaus teisų politikams. Todėl paprašysiu tiek Palestinos, tiek ir Izraelio atstovams apsiriboti trimis minutėmis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. pritariu tai mičiai, kad reikėtų siūsti faktų nustatymo misiją Izraelė. Kai aš minėjau konkrečius vardus, tai tai buvo tie žmonės, kurių teisės buvo pamintos pakojomis. Aš manau, kad reikia susitikti su tai žmonėmis, su vaikais, kurie buvo kankinami, sulaikyti neteisė. Tai yra daug kalinių, kurie buvo kankinami Izraelio kalėjimuose. Na, pietų Palestinų yra Nakop stovykla, Abamino Nibar kalinių stovyklas. Aš manau, kad ten reikia apsi ir lankyti, svarbu susitikti su kaliniais, įsiklausyti į jų balsą, į tai, ką jie sako apie kalinimo sąlygas. Ir aš manau, kad tokiu būdu galėsite susidaryti objektyvę nuomonę. O, taigi dėl vizitų. Ir galbūt vertėtų susipažinti su Raudono kryžiaus ataskaita ir ten yra pateikti duomenys apie žmonės, kuriems nebuvo leidžiama susitikti su artimaisiais. Tai yra e, laikyti esmės iš gazos ruošo vakarų banko Jeruzalės ir tie artimųjų vizitai buvo uždrausti dėl nelogiškų priežasčių ir tai pažydžia palestiniečių kalinių teisės. Na, o kai dėl e, Izraelio kalinių Palestinoje. Tai, tai paprašysiu doktaro Nazar Tarais, uh, nevyriausybės organizacijos atstovą atsakyti šios klausimus. Dėkuoju, ponė ministrė. Ar ponos Malavičio, ar, po, ar kito Izraelio atstovą paprašysiu pasakyti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, na, manau, kad tai tikrai garbė ir privilegija šiandieną dalyvauti šiame posėdėje, o kai dėl kol e, parlamentarės iš Prancūzijos klausimą, tai siūlau kreiptis į ambasadą Ir nebejoju, kad kreipusis į kalėjimo institucijas gausite atsakymus dėl pinigų siunčiamų kaliniams. Tai šie pinigai skiriami jiems papildomai prie to, ką jie jau turi. Tai čia paminėsiu. Um, laikraščius, jeigu jie dalyvauja, jeigu jie dalyvauja um, mm, nuotolinėse kursuose, mokosi universitetus ar nori nusipirkti saldamynų. Um, tie dalykai nėra nemokami ir kai kurie kaliniai netgi dirba savanoriškai kalėjimuose ir yra apmokami dėl kalinių sumažėjimo. Tai yra faktas, tai yra susiję ne tiek su padėtimi kalėjimuose, o tiek su padėtimi vakarų uh, krante ir gazos ruožė. Situacija dabar normalizavosi. Uh, Na ir šiuo metu daugiau kalinių paleidžiama negu kad įkalinama naujų. O kai dėl kalinių perkeliamų iš vietos vietos į kitą, tai mes turime apie tūkstančių darbuotojų, kurie atsakingi už transportą. Na ir skiriame tam labai daug lėšų. Mums tikrai nepatinka perkelinėti kalinių, tačiau saugos kaliniai kalinami labai nedidelėme kalėjimų skaičiuose. Domin, kurį minėjo ministras, nėra vienas iš tokių kalėjimų. Tačiau labai retai kaliniai yra perkeliami iš vieno kalėjimo į kitą. Ir tiesiog tai tikrai visiškai neriboja jų vizu, teisės gauti e, vizitus, teisę šeimoms juos laiky, lankyti. Na ir paprašysiu jūsų įsigilinti ir Raudonojo kryžiaus turimą informaciją, kaip tai vyksta, nes tie vizitai gali vykti dažnai, o kaliniai tikrai nėra perkalimi kasdien ar kas savaitę. Dėl vaikų ir nepilnamečių skaičiaus iš viso yra 225 nepilnamečiai ir vaikai. Dar šiek tiek apie vaikus ir nepilnamečius ir puikiai suprantu, kas šiandien buvo pasakyta, taip yra rimtų sunkumų susijusių nepilnamečiai kalimų, jų poreikiai ir teisės yra asmeniai, tai žinome. Aš asmeniškai susitikiu su vaiku, kuris bandė gyvus sudeginti kareivius. Yra vaikų, kuris rūpinamėsi e, kalėjimuose, neretai tai yra broliai, seseris ir Izraelė yra įstatymas, pagal kurį išsilavinimas yra privalomas. Tai netgi vaikai įkalinami Izraelio kalėjimuose, tai jie privaloma tvarka turėti mokyklą mokytis. Dėkoju, ponės Malavičiai. Ponas Kasurydis dėl darbo tvarkos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Trumpa pastebėlė dėl to, ką pasisakė išorės veiksmų tarnybos atstovai. Gerai elgtis diplomatiškai, tačiau jeigu jie atvyksta čia pasakyti nieko, tai geriau apskritai nesistengti. Uh, Baroness Ladford, briefly. Yes, I, I mean, I guess it's difficult because uh, the Israeli kadangi Izraelio atstovas yra iš kalėjimų tarnybos, tai jo įgaliojimai yra riboti. Tačiau noriu e, užduoti klausimą dėl parodymų išgavimo, kurie tariamai, remiantis prasniečių e, suteikiama informacija yra išgaunami naudojant kankinimus. Ar jis gali atsakyti į šį klausimą savo kompetencijų ir įgaliojimų ribose? Taip gerai priminti, gerai priminti kad buvo užduota, užduotas platesnio pobūdžio klausimas. Baronienė Latvar klausė, ar jūs turite galiojimus į tokį klausimą atsakyti. Ačiū, ponė. Nagi, jūs teisininkas galite atsakyti. Teisiniu žargonu kalbant, tai vadinama uždrausto medžio vaisiumi. Tai reiškia, kad ar galima kankinimų, naudojant kankinimus išgautus parodymus panaudoti teisme. <clears throat> Ir kiekvienu atveju, tyriant kiekvieną bylą į šį aspektą atsižvelgiama. Ir jeigu bylos eigoje išaiškėja <clears throat> Tiksliau, labai retais atvejais žmonės yra patalpinami kalėjimus, naudojantis parodymais, kurie e, yra išgaunami kankinant. Manau, kad mums reiks dar platesnio masto diskusijos šio klausimu. Man pranešė, kad e, daktaras Nasir Ilarojas Alhak norėtų trumpai pasisakyti dėl e, kalinių skaičiaus ir kalėjimų skaičiaus. Taigi, Prašau trumpai. E, Pone pirmininkė, mes kalbame apie kalinių padėtį kalėjimuose. Kalbame apie palestiniečius, kurie yra kalinami Izraelio kalėjimuose. Taigi labas rytas jums visiems. Trumpai norėčiau pasakyti, kad uh, mes uh, Palestinoje stengiamės uh, taikyti visus žmogaus teisų standartus, kadangi priklausome tarptautiniai kalėjimo asociacijai. Be abejo, pažeidimų esama. Laiko to, nuo 2007 iki 2009 metų Izraelio policija sulaikė Palestinos piliečius ir juos kankino. 2010 metais vyriausybė, politinės partijos bei valstybės vadovai davė labai aiškių nurodymų. Teisti palestiniečius karo tribunoluose. Ir būtent tokiais atvejais yra pažeidžiamos žmogaus teisės. Pažeidimų buvo iš tikrųjų. Tačiau dabar situacija Palestinoje yra geresnė. Ir aš galiu jūs pakviesti aplankyti kalėjimus Palestinoje tam, kad jūs pamatytumėt savo akimis, kad Palestinos valdžios atstovai ir kalėjimų valdžia laikosi visų žmogaus teisų įsipareigojimų. Dėkoju. Dabar aš pertusiu žodį Palestinos delegacijos, delegacijos ryšiams su Palestina vicepirmininkui panu Derosa. Dėkoju, šiandien labai iš, iš, išgirdome labai daug įdomių, prieštaringų teiginių iš abiejų pusių. Ir gal tai suprantame yra. E, tai dar kartą parodo, jog e, mūsų parlamentas turėtų dar atidžiau stebėti situaciją ir manau, kad e, būtina apsilankyti šiuose kalėjimuose. Ir taip pat buvo paminėta, kad ir jungtinės tautos turėtų remti uh, Tarptautinio baudžiamojo tribunolo vykdomus tyrimus. Mane nustebino tai, kad esmė yra tai, kad, kad kalinių teisės ir jų paisimas priklauso ne nuo to, ar Izraelio karinės tribunolas laikosi Izraelio įstatymų, bet e, pagrindinis klausimas yra, ar šie įstatymai neprieštarauja tarptautiniams standartams. Ir štai apie ką reikėtų kalbėti. Buvo pateikta nemažai rimtų įtarimų, kuriuos pateikė nevyriausybinės organizacijos, e, pavyzdžiui, Children International. Ir šių organizacijų, anu šių organizacijų yra kankinami ir vaikai. Ir gal ne šiandien, bet aš norėčiau išgirsti daugiau apie tai, kaip yra elgiamasi su vaikais, kadangi šie teiginiai yra pagrįsti vaikų pareiškimais, tų vaikų, kurie buvo laikomi Izraelio kalėjimuose, kurie buvo teisimi Izraelio e, e, karo tribunolo ir jie teigia, jog e, kad jiems buvo taikomas elektros šokas. Ir aš suprantu, kad gal kartais galima su suaugusiais taip elgtis, tačiau su vaikais yra visiškai neįsivaizduojama. Ir reikia patikrinti, ar šie faktai yra pagristi. Be to, man atrodo, kad teisti vaikus karo tribunolė yra neįsivaizduojama. Aš esu iš Airijos ir aš. Uh, Aš žinau, kad, kad situacija gali būti sudėtinga, tokia, pažiūrėjau, kai buvo Šiaurės Airijoje, tačiau niekuomet vaikai nebuvo teisiami karo tribunolė. Ir vaikai, e, pavyzdžiui, teigia, kad, kad jie yra teisiami už tai, kad jie mėtė akmenis. Nieko rimtesnio, kad už tai jie buvo sulaikyti, pusmetį laikomi kalėjime. Ir paprastai šie vaikai yra nuteisiami dėl to, kad jie prisipažįsta padarė kažką negero. Taigi aš norėčiau paraginti Izraelio valdžią nutraukti vaikų teismus. Be to, girdėjome, kad vaikai yra laikomi vienutėje, bet taigi yra baisus žmog, vaiko teisų pažeidimas. Vaiko izoliavimas vienutėje yra visiškai nesuprantamas ir neleidžiamas. Ir mes žinome, kad e, tokie net maži vaikai kaip 12 mečiai yra laikomi Izraelio kalėjimuose. Visi šie dalykai yra svarbus. Tai, ką išgirdome, šiandien buvo labai prieštaringi e, teiginiai. ir Izraelio atstovas kalbėjo apie kalinių laikymo sąlygas. Jis visiškai nekalbėjo apie tai, kaip žmonės yra sulaikomi ir kaip veikia karo tribunolas. Reikia dar įsigilinti visus šios klausimus. Ir aš dėkoju Žmogaus teisų pakomitečio pirmininkė už tai, kad jūs pakvietėte abiejų pusių atstovus ir Palestinos ministrą, ir Izraelio atstovą, tam, kad mes galėtume geriau išnagrinėti šį klausimą. Derosa. Dėkoju, ponui Derosa, ir aš taip pat norėčiau padėkoti jums visiems už puikų bendradarbiavimą. Ir be abejo, tai, ką pradėjome šį rytą, reikės tęsti. Reikės dar pagalvoti, gal iš tikrųjų reikėtų nuvykti į uh, įvairius kalėjimus. Ir man yra labai malonu, kad mūsų pakomitėčio uh, kolegos labai aiškiai pasakė, kad mums rūpė žmogaus teisų pažeidimai bet kur, kad ir kur jie būtų vykdomi. Ir ponia Andrikėnė, mūsų vicepirmininkė, labai gerai pasakė, kad ir palestiniečiai, ir Palestinos, ir Izraelio atstovai atvyko pas mus šiandien dėl to, kad jie nori pagerinti situaciją. Taigi dėkoju jiems ir dėkoju jums visiems. Baigėme svarstyti šį klausimą ir toliau pereiname prie įvykių arabų pasaulyje tai yra Šiaurės Afrikoje. Gal padarome vienos minutės pertraukėlę pirmiausia. So, I... Taigi, gerbėjai kolegos, aš siūlau tęsti darbą. Būtų puiku, jei visi susijęstumėte savo vietas tam, kad mes galėtume aptarti įvykių arabų pasaulyje reikšmę Europos žmogaus teisų politikai. Būtent mūsų pakomitetis turėtų svarstyti tokius klausimus ir džiaugiuosi, kad mes dalyvaujame įvykių Šiaurės Afrikoje stebėsenos darbo grupėje ir ponas Buzekas, ponė Romero Lopes ir aš nuvyksime į Tunisą šią savaitę, kur dalyvausime tarptautinėme seminare, kur bus kalbama apie žmogus, teisės, žmogus teisų užtikrinimą perinamųjų laikotarpiu. Šį renginį organizuoja Tarptautinė žmogaus teisų asociacija. Ir kiek žinau, ketinama taip pat nusiųsti ir mūsų delegaciją į Egiptą, kur ji stebės, kaip vyks balsavimas dėl konstitucijos keitimo. Mes jau išsakėme savo susirūpinimą dėl pateiktų konstitucijos pataisų. Aš suprantu, kad laiko turime nedaug ir pirmiausia, norėčiau suteikti žodį ponui Papovski, kuris atstovauja ES išorės veiksmų tarnybai. Ponas Delaicht yra įstrigęs Ziuriko, Ciuriko e, oro uoste. Taigi jis atsiprašo. Pone Delaicht. Dvidait. Atsiprašau, ponas Richard Youngs, laisvės. Um, um, nevyriausybinės organizacijos ekspertizės centro atstovas ir taip pat pakvietėme dar vieną svečią. Taigi, pradėkime nuo pono Popovski. Pradėkime nuo pono Popovski. Kaip jūs vertinate įvykius? Be abejo, mes suprantame, kad e, Libijoje žmogaus teisų situacija yra labai sudėtinga ir apie tai turėtume šiandien dar pakalbėti. Taigi prašau, ponai Popovski. Much, dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už kvietimą. Tikrai šios diskusijos surinktas labai laiku. Norėčiau pradėti nuo to, kad pasakyčiau, kad Šiaurės Afrikai vykstančios jėzminų revoliucijos mums, mus visus nustebino, niekas nesitikėjo, kad kažkas tokio masto galėtų įvykti. Tiesiog palygindamas galiu pasakyti, kai prieš 20 metų e, nebuvo numatytas Sovietų sąjungos žlugimas. Taigi iš tikrųjų tai plataus masto nenumatytas beprecedentinis judėjimas turime tai atsižvelgti. Revoliucijų metu raginama užtikrintis laisvę, demokratiją ir mes tikrai palaikome tai, nes ir mūsų E, vertybės. Turime pažvelgti, kokios yra politinės realijos e, arabų pasaulyje. Tas realijas keičiasi ir ES yra pilnai įsipareigojusi paremti vairias vyriausybės, vykdant demokratinės reformas. Ir tai buvo patvirtinta ir neįlinėme tarybos sustikime, vadovo tarybos sustikime praeitą penktadienį. Taigi situacija labai nestabili, ypač Libijoje, kaip žinia. Aišku, kovos tęsiasi Tunise ir Egipte vyks, jau prasidėjo pereinamasis procesas, kol kas dar sunku prognozuoti. Žinome, kad šiom šalims reikia patvirtinti plataus masto e, konstitucinės reformas ir taip pat pasirinkti politinę sistemos tipą. Taip pat įtraukumas, tai yra pilietinės visuomenės įtraukimas ir žmogaus teisų aspektas aspektai yra pagrindinis sėkmės laidas. ES požiūriu labai svarbu parodyti, jog mes didelę svarbą teikiame atsakomybės už įvykius. Tai jų pačių atsakomybės klausimai. Mes turime tai gerbti. Tai tikrai jų pačių atsakomybė yra esminis dalykas. Ir uh, E, demokratiniai pokyčiai turėtų būti vykdomi jų pačių. Aišku, mes palaikysime aktyviai, bet jie patys turi prašyti mūsų pagalbos ir paramos. E, kaipgi reagavo ES likščiol? Na, trumpalaikiai ir e, perspektyvoje daugiausiai teikiame humanitarinę pagalbą, palaikin, Taip pat e, tai skirime 13 milijonų eurų e, Libijai, 17 milijonų e, Tunisui. Taigi šis lėšas skirtas demokratinėms pokyčiams, taip pat skirta pagalba ir Egiptui. Tai yra toks trumpalaikis atsakas. Na, E, e, vyriausiai galiotinė vicepirmininkė nesikė viešai pasisakytama pasmerkė smurtą prieš taikius demonstruotojus, žurnalistus ir žmogaus teisų gynėjus. Ir vadovų taryboje ir užsienio reikalų ministrų taryboje tai buvo padaryta. Taip pat e, siuntėme į Tunisą aukšto rango pareigūnų misiją, taip pat siuntėme ir, misiją, ir Libiją tokią misiją siuntėme misiją tiek į Tripolį, tiek į Benghazį, tam, kad galėtume vietoje sudaryti įspūdį apie padėtį. Ver, na, e, artimas metu ir parlamentas jūs atstovus į Tunitą ir Egiptą, vyriausiai galiotinė jau laikėsi, lankėsi vasarminės Egipte ir į vakar ką tik grįžo ir, su, vakar, ir grįžo iš Egipto tam, kad susitiktų su didžiojo aštuntuko ministrais. Na ir kaip žinote, ES patvirtino visą spektrą ribojančių priemonių prieš Libijos piliečius ir valstybę tarptautiniu lingiu, ypač kai kalba eina apie e, Junktinių tautų saugumo tarybą ir e, žmogaus teisų taryba, tai čia jungtinių ES veiksmai gerai žinomi. Kitas klausimas yra, ką ketiname daryti toliau. Būtent e, todėl vyriausias įgaliotinės iniciatyva praeitą savaitę buvo patvirtintas komunikatas ir ten iš įvairių uh, perspektyvų svarstomas klausimas, kaip galėtume pas, paremti demokratinius procesus regione ir kaip tai galėtume daryti geriau. Mokomės iš praeities, mokomės iš mūsų pačių padarytų klaidų. Taigi mes jau nemažai nuveikėme tam, kad būtų skatinamas žmogaus e, teisės šioje regione, tačiau turime, optimi, turime pasimokyti iš to, kas buvo padaryta netingai ir pagerinti pastangas. Taigi, praeitą savaitę, kaip jau minėjau, patvirtintas komisijos um, komunikatas, kuris buvo aptartas ir vadovų taryboje ir ten esame pateikę nemažai minčių. Pirmiausia, reikia uh, labiau paremti pilietinę visuomenę ir pasinaudoti kaiminystės politikos priemonėmis. Ir tokiu būdu e, galėtų mūsų delegacijos aktyviau veikti vietos lygių. Tačiau reikia e, pasirinkti ir naują požiūrį. Sąlygas vadovų taryboje ir užsienio reikalų ministrai per keletą pasirodų dienų porą sikių tai aptarė. Ir vienas ministrų kalbėjo apie protingą požiūrį į aplinkybės. Reikia pakeisti mūsų metodą, pakeisti mūsų požiūrį. Ir mes esame paremti visas regiono teisėtas vyriausybės, kartu, aišku, laikantis mūsų vertybių. Na, tai aišku, savame suprantamas dalykas. Taigi, e, teiksime pagalbą priklausomai nuo tų šalių pastangų vykdyti reformas. Taip pat nustatysime specifinius kriterijus e, tam, kad galėtume pamatuoti reformas ir jų vykdymą. Aišku, šioms šalims reikalinga pagalba perinamojo laikotarpiu, pagalba, pagalba valdymui. Čia ES mes turime daug patirties, ne tik tais vidurio ir rytų Europoje, kur įveikiai panašus įvykiai vyko visai neseniai, bet turime ir kitos patirties, kurią galėtume pasidalinti su mūsų kaimynais pietų ir rytų viduržėmio regione. Aišku, jeigu jie to pagėdaus, jie turi patys to norėti. Mes žinome, ką reiškia būti perinamame laikotarpį ir, aišku, žmogaus teisės yra labai svarbus aspektas šiame kontekste. Kai kalbame apie žmogaus teisės, tai jos apima um, daug dalykų, pavyzdžiui, um, teisės sistemos, teisingumo sistemos e, pereinuomi laikotarpiu. Panašius dalykus matėme rytų ir vidurio Europoje pokyčių metu. Dabar čia e, šalės e, kuria naują saugum, naują saugumo sektorių, naujas teisminės sistemas, vyktų tai reformas. Taigi mes galime čia teikti konkrečią pagalbą. Tai darėme e, ir kitose pasaulio vietose, galime mobilizuoti ekspertus, teikti ekspertų žinias, tačiau aišku, vadovantis principu, kad vėlgi mūsų bus paprašyta to daryti, kad žmonės vietą prisims už tai atsakomybę. Taigi mes galime pasiūlyti naują partnerystę už demokratiją ir bendrą gerovę e, šioms viduržėmio jūros e, pietinėms rytinėms šalims. Ir aišku, e, peržiūrint, peržiūrint ES kaimynystės politiką, atitinkame dokumente šie dalykai taip pat atsispindės. Kol kas šis dokumentas aptarimas komisijos viduje, tačiau ir vyriausiai galiotinė ir komisaras Fiulė nori šiek tiek daugiau laiko tam, kad šioje kaimynystės politikos peržiūros dokumente e, išdėstos mintis e, būtų nuoseklios ir atspindėtų įvykius. Na, daugiau laiko reikėtų mums, bet tai ne dėl biurokratinių priežasčių. Taigi iššūkiai gan aiškus Na ir visas požiūris į pietų rytų kaiminystę yra labai platus. Čia mes kalbame ne vien tik apie demokratiją ir žmogaus teisės. Ir Keti Ešton sakė, kad mūsų e, požiūrį vardė trys aspektai. Tai yra e, rinkos, judumas ir trečias elementas man tarsi pasimiršo - pinigai. Pinigai. E, čia galbūt riktas, kad pamiršau pinigus. Kaip ten bebūtų, e, žmogaus e, teisės ir demokratija yra tas pagrindas, kuri remiantis e, galime imtis priemonių tam, kad padėtume mūsų kaimynams pietuose ir rytuose. Na, mes pasimokome ne vien tik tais iš savo klaidų, jas pripažindami, bet mes galime pasimokyti uh, E, ir iš to, ką padarėm gerai, žinau, kad lūkesčiai yra dideli ir tikiuosi, kad ir parlamentas įneš savo indėlį, kad Europos parlamentas pasidalint savo patirtimi su šio regiono parlamentais ir tokiu būdu jiems padės. On, on Turime <clears throat> pasakyti, kad kolega 11.30 išvyks, taigi galbūt galima dabar būtų pasinaudoti progą ir užduoti jam klausimus. Jūs minėjote <clears throat> galimybę palengvinti darbą plėtinės visuomenės organizacijoms, kurios veikia prie mūsų atstovybių, taip pat saligiškumo principą kalbėjote, minėjote, kuris yra labai svarbus užtikrinant teisingumo pereinamojo laikotarpiu. Žinau, kad galbūt šiek tiek daugiau laiko prireiks parengti komunikatą dėl kaiminysis politikos peržiūros. E, tikėkime, kad iki balandžio 20-osios bus tai padaryta. Pone Loch Biller norėtų užduoti klausimą ponui Papovskį, taigi jums žodis po to Howard Beržyje ir Latford. Ačiū. <clears throat> Ačiū už pristatymą. Aš taip pat ir raštu mums išdaintą informaciją perskaičiu. Šiuo norėčiau kelti papildomą klausimą užduoti. Pavyzdžiui, ataskaitoje kalbate apie naują partnerystę judumui. kuris yra labai svarbus mūsų santykiams su šio regionu. Aišku, mes džiaugiamės tuo, kad diktatoriai uždaro savo išorės sienas ir neleidžia migrantams patekti į Europą. Tačiau e, noriu paklausti, kokiu mastu jūs ketinate šios klausimus aptarti šį. Aptarėte šį savaitgalį, kiek supratau, rezultatai turi būti pristatyti komisijai antradienį. Taigi būtų įdomu išgirsti, kiek toli pažengėte į priekį nustatydami lankstesnį vizų išdavimo režimą. Žinau, kad vyksta pakankamai rimtos politinės kovos ir ginčiai šio klausimo. Kitas dalykas susijęs su Frontex operacija Hermes, kuri prasidėjo vasario 20 dieną. Ar e, yra naujausios informacijos apie šios operacijos eigą, ar yra parengtos tam tikros ataskaitos. Mes dar neapsisprendėme dėl naujų Frontexo įgaliojimų, šiuo metu jie svarstomi Libė komitete, tačiau komisijos narė Malstrom pažadėjo, kad Frontex reguliariai teiks ataskaitą apie savo veiklą ir e, šiuose ataskaitose e, atkreips dėmesį į žmogaus teisų laikymasi šiuose ataskaitose, nors jūs teigiate, kad siekite pagerinti pilietinės visuomenės veiklos galimybės, e, yra sveikintinas dalykas, tačiau mes pageidautume išsamesnės informacijos, tos informacijos apie konkrečias priemonės e, įtvirtinant žmogaus teisų e, instrumentą mes negavome E, nepaisant to, kad šis dokumentas yra pakankamai svarbus ir rimtas. Minėjote, kad e, ypatingą dėmesį ketinate skirti moterų padėtį. Tuo tarpu pirmininkė mums pranešė, kad Kairo nevisiminių organizacijų asociacija kritikavo naujos konstitucijos projektą ir kiek žinau, kad rengiant naują konstitucijos projektą, ne, tose diskusijose darbose nedalyvavo ne viena moteris. Ir taip pat e, Leidė Ešton nebuvo sustikusi nei su viena moterimi lankydamasi Egipte. Junktinių tautų žmogaus teisų taryba atkreipė dėmesį taip pat į pabėgėlių, neturinčių tevinės padėtį laikinos, laikinų, laikinose šalių vyriausybėse, pavyzdžiui, Somalija arba Eritrejoje, kurių vyriausybės nesirūpina jų padėtimi, tokių pabėgėlių yra apie 11 tūkstančių, jie gyvena skurdžiamis sąlygomis, neturi tevinės ir susiduria su neapykanta vietinių gyventojų, nes e, yra laikomi Kadafio samdiniais Ar nemanote, kad ES turėtų imtis konkrečių veiksmų jų atžvilgių? Pirmininkė, ačiū šios konkrečios klausimus, tačiau turime taip pat skirti kelias minutės ponui Popovskiui ir kitiems kolegoms, dabar žodis ponui Havit. Ačiū. Noriu teigiamai vertinti pono Popovskio pasisakymą. Buvo pakankamai išsami. Ir Izraelį. Tuo tuo tarpu nepasakyčiau apie ankstesnius prelegentus iš Izraelio. Aš manyčiau, kad mums vertėtų labiau sukoncentruoti dėmesį būtent padėčiai Izraelį ir Palestinai šios veiksmų taryba, tačiau čia turiu tris klausimus. Pirmasis yra susijęs su smurto išplitimu. Noriu pasakyti, kad šis klausimas smurto yra susijęs su žmogaus teisėmis ir laikinoji taryba nėra jokių konkrečių pasiūlymų pateikusi, išskyrus neskraidimo zoną. Todėl noriu paklausti, kokiu veiksmu būtų galima imtis vyriausiai galiotinė, ką galėtų padaryti, siekiant pagerinti žmogaus teisų padėtį ir komisija taip pat. Kaip pirmininkė minėjo, aš esu vienas iš delegacijos, kuri vyks šį savaitgalį į Izraelį stebėti konstitucinio referendumo. Norėčiau išgirsti kel, keletą komentarų iš, ir iš šios veiksmų tarnybos vertinimo dėl e, Egipto referendumo ir kokiu veiksmu imasi įvietė, tai, kad paremtų permainas šiame krašte, pratesdamas ponės Lochbiller klausimą dėl saligiškumo. E, aš pritariu pono Popovskio mintims ir dėl būtinybės dalyvauti vykstančiose procesuose, tačiau mes ir anksčiau dalyvaudavome ir e, tiek Egipte, tiek Palestinoje, tiek ankstesni komisijos nariai, delegacijos nariai dėjo pastangas, tačiau čia kyla patikimumo klausimas, nes anksčiau rezultatų nebuvo pasiekta, todėl kodėl dabar žmonės turėtų tikėti mūsų pažadais, kuriuos duodame dabar. Noriu, kad mums Popovskis pakomentuoju šį klausimą, nes jį girdžiu labai dažnai, jis man dažnai užduodamas. Baroninė Latford dabar paklaus. Aš taip pat norėjau užduoti klausimus susijusius su darbuotojų judumu ir didėjančiu kultūriniu eksportu. <clears throat> Nes Vienas iš šio, viena iš šio proceso sudėtinių dalių yra parama e, demokratijai Šiaurės Afrikoje, tačiau politinių požiūrių daug sudėtingesnė dalis susijusi su partnerystė, siekiant užtikrinti demokratiją ir gerovę, kurioje privaloma atsižvelgti į reikalavimus, kurie akivaizdžiai yra susijęs su gerovės didinimo procesais, tai yra legalios, galimybė legaliai migruoti ir eksportuoti gaminius, kurios gamina taip pat kai kurios ES e valstybės, pavyzdžiui, apelsinai arba pomidorai. <clears throat> kaip komisija ir vyriausių įgaliotinį ketina nugalėti politinį pasipriešinimą, tą siaurą mąstymą, kurio esame Europos Sąjungoje, tam, kad būtų galima pasinaudoti dabar atsiveriančiomis galimybėmis eksportuoti tiek žemės ūkio gaminius, tiek ir kitus gaminius, arba bent jau žemės ūkio gaminius į Europos Sąjungą. Nes jeigu nesugebėsime į tuos dalykus atsižvelgti, tai susidursime su kita didžiulė problema, kurios negalime spręsti Šiaurės Afrika, tai yra nedarbas ir e, dėl to natūraliai yra juntamas žmonių nepasitenkinimas, nes e, žmonėms neužtikrinamos ekonominės galimybės. Ačiū už šius savus klausimus, ponė Viržyje, po to kelias minutės pana Papovskio, jeigu dar galėsime pasilikti. Ačiū, pana pirmininkė, aš pamėginsiu trumpai kalbėti, kadangi pritariu daugumai kolegų išsakytų minkščių, taip pat Loch Biller, ponios minčiai dėl moterų padėties Egipte, jų vietos Egipto visuomenėje. Galbūt mes susidurime su per e, dideliu greičiu, keičiant konstituciją ir e, taip e, yra parodomos silpnusios vietos ir kyla susirūpinimas. Dėl kito klausimo, pana Havito, kas daroma, kad pagerintume žmogaus teisę, teisų padėti Libijoje, taip pat pritariu kolegos mintims. Dėl panos Latford klausimo, tai galėčiau tik tai apibendrinti, mums reikia naujo ekonominio požiūrio, reikia atsiriboti nuo praeities, tam reikės aišku laiko, tačiau pirmiausiai reikėtų nustatyti tam tikrus prioritetus, e, tai yra demokratinių permainų ir žmogaus teisų įtvirtinimo. Aš nelabai baiminuosi arba mažiau baiminuosi tos migracijos bangos, kurios galime sulaukti mums reikėtų santykinai e, žvelgti į migrantų skaičius. Manau, kad dabartinė migracija šiuo etapu vyksta dėl to, kad iki šiol tos šalis paprasčiausiai draudė migruoti ir e, ta migracija yra susijusi su dabar atsiradusiamis laisvėmis. Atsižvelgiant į tai, ką sakiau anksčiau, e, reikia taikyti protingo salgiškumo e, principą ar reikalavimą E, manau, kad nereikia vežimą statyti priešais arklį. Reikia viską aptarti iš eilės. E, pone Ašton, kalbėdama plenarnėje sesijoje, daugiausiai kalbėjo apie rinką. Aš iš žiniasklaidos e, sužinojau, kad diskusijose su Tunisu iš Tuniso valdžios reikalaujama didesnių ekonominių laisvių, taip pat ekonomikos privatizacijos. Anksčiau buvo to reikalaujama ir puikiai matome, kokiu rezultatu buvo pasiekta. Galima kalbėti netgi tam tikrą ekonominį stebuklą, tačiau nepaisant visų šių gražių žodžių, reikia labai e, apdairiai elgtis, leisti žmonėms patiems nuspręsti, taip pirmiausia įtvirtinti demokratinės struktūras ir tik po to spręsti ekonominius klausimus, nepaisant to, kad tai labai svarbus, ką minėjo ponė Latford. Ir e, pirmiausiai e, šie sukilimai kilo dėl socialinės padėties tų šalių visuomenės. Aš labai, ar visi supratote, kad ponas Popovskis yra laukiamas e, e gynybos pakomitėtie po trijų minučių, taigi turime jam suteikti dabar žodį labai greitai. Dėkuoju, labai pasistengsiu, nors aišku klausimų nemažai, į kuriuos turėčiau atsakyti. Pirmiausia, dėl judumo klausimo. Tai, aišku, lygiai taip pat e, jau toks pat jautrus klausimas kaip ir prieiga prie rinkos. Jau kuris laikas e, Turime šį klausimą ir teisingumo ir vidaus reikalų ministrai šiandieną tai aptars, jeigu, nesu, jeigu neklystu. Aišku, mums reikalinga bendra pozicija, negalime priversti uh, valstybių narių liberalizuoti vizų politikos, tai yra bendros pastangos. Tačiau e, po praeitos penktadienio vadovo tarybos yra tiesiog nereagija. Diskusijos dar tik prasidėjo dėl šio klausimo. Uh, Frontex teikia ataskaitas, kol kas negaliu suteikti e, konkrečių duomenų, nes e, neslankiau tame sutikime, tačiau mielai sugrįšiu prie šio klausimo ir galėsiu informuoti jūs dvišalių pagrindų. Nenoriu susukti nuo šio klausimo, tiesiog neturiu pakankamai informacijos. Dėl pagalbos pilietiniai visuomeniai, tai mobilizuojame visas turimas priemonės. Tai yra tiek demokratijos, tiek žmogaus e, teisų priemonės, tiek stabilumo priemonės. Na ir norime čia atsižvelgti į paklausą, įsiklausyti mūsų partnerių bals ir norus. Taigi, lankantis Egipte, vyriausybė įgaliotinė norėjo žadėti, kad mes palaikysime demokratizavimo procesą Egipte, tačiau įsiklausysime taip pat ir į valdžios institucijų pagidamus ir nuspręsime, kaip galėtume padėti. Tačiau kol kas iš Egipto negavome konkretaus prašymo, todėl kol kas E, nieko negalime padaryti ir daug teiksime 17 milijonų paketą, kur, kurio bus padedama pilietinės visuomenės kūrimui. Šis lėšas bus skiriamos iki Liepos mėnesio ir tikimės, kad per E, pokyčių procesus nevyriausybinės organizacijos e, aktyviai prisidės pilietinė visuomenė, žmogaus teisės, atsiprašau, moterų teisės, žiniasklaida, štai tie klausimai, dėl kurių reikės nedėlsimtis veiksmų. Kaip tikriausiai žinote, diskusijos dėl, dėl zonų, per kurias ne skraidimo zonos ir tarptautinių apribojimų, tai jungtinių tautų taryboje NATO apie šios klausimus kalbama, atrodo dabar sutariama ir norint mobilizuoti karinius veiksmus mums reikalingi aiškus įgaliojimai, kuriuos suteiktų jungtinių tautų saugos saugumo taryba, Na, taip pat būtina, kad ir regiono šalis aktyviai prisidėtų, bent jau apie tai kalbėjo NATO gynybos ministrai, kai jie sutiko praeitą savaitę, bet apie tai buvo kalbama ir vadovų taryboje. Aišku, e, vyksta pasirengimai, planavimas, tačiau kol kas nematau jokių ženklų, kurie rodytų, kad bus primtas konkretus sprendimas. Taigi mes čia nesame vieninteliai, kurie rūpnasi šio klausimo. Ehm, konstitucijos pokyčiai e, praeitą, praeitą naktį Keti Ešton vyko iš Egipto tiesiai į Paryžių ir ji e, įsiklausė į vietos, e, į institucijų balsą, nurodė tai, ką mes turime pasakyti. Na, Ir iššūkis yra tai, kad mes nenorime nieko priresi, primesti. Mes galbūt galime pasakyti, kaip mes žiūrime į naujų teisės aktų įvairius aspektus, tačiau mes negalime nieko primesti. E, protingas požiūris į aplinkybės. Vienas iš ministrų apie tai kalbėjo. E, Taigi mes tai suformulavome kiek kitaip komunikate, tai ir mes esame pasirengę duoti daugiau už daugiau. Taigi mes esame pasirengę pasitelkti mūsų pagalbos sistemą tam, kad būtų skatinamos reformos. Bet kita vertus, mes nenorime nieko priversti, mes norime atviraus, atviro dialogo. Tačiau kita vertus norime vengti sudėtingų klausimų. Būtent tai ir buvo viena iš mūsų praeities klaidų, kad tam tikrose srityse E, mes tam tikrų klausimų nekėlėme. E, praeitėje, su, dirbant su e, šalimis kandidatėmis, nustatant labai griežtas aplinkybės reikalavimus, tai pasitvirtina. Tai kodėl tai neturėtų pasitvirtinti kaiminystės politikos srityje? Na, Ir nepamirškime, kad šios šalis yra jautrioje zonoje ir neretai tai yra jų ekonomika remiasi žemės ūkiu. Jūs minėjote diskusijas dėl liberalizacijos rinkos reformų. Tai yra proceso dalis. Galbūt išskyrus apie Libiją, išskyrus Libiją, tai mes vis dėlto uh, kalbame apie šių šalių statuso pakelimą, asociacijų sutarimus. Tai aš manau, tai yra tinkamas būdas. Tai procesas, kuris prasidėjo prieš jėzminų revoliucijas ir tas procesas nenutrauktas. Ypač tai pasakytina apie santykius su Tunisu, tačiau tiesiog turime žvelgti akis naujiems faktams ir realijoms. Dėkuoju, Dėkuoju ponui Popovskijai. Man atrodo, kad tai beveik visus klausimus buvo atsakyta ir buvo pažadėta, jog prie pabėgėlių ir mobilumo klausimų sugrįšime dar vėliau. Mus labai neramina situacija susiklošiusi Libijoje ir todėl turime ją atidžiai stebėti. Aš norėčiau pacituoti Aldė frakcijos pirmininką, kuris vakar pasakė, jog mes turėtume padaryti viską, kad išvengtume antrosios Srebrenicos. Žmonės kenčia šiuo metu ir todėl turime nenuleisti rankų ir toliau stebėti įvykius. Dėkoju ponui Papovskijui, dėkoju Jums už Jūsų atsakymus, kurie buvo labai susiję gal ir su gynybos klausimais. Prieš sutikdama žodį kitiems svečiams norėčiau pasveikinti pas mus atvykusi Filipinų policijos e, vadovą, pona Rol Barcal, Barcalso. Džiaugiuosi, kad e, policijai rūpi žmogaus teisės ir demokratinė priežiūra. Mes manome, kad taip pat labai svarbu yra renkti mokymus, policijos pareigūnų mokymus. Taigi dėkoju Jums už tai, kad jūs pas mus atvykote. Ir sveikinu poną Džamin, Azijano tarp vyriausybinės žmogaus teisų komisijos pirmininką. Jums tikriausiai yra žinoma, kad mes vertiname jūsų darbą ir balandžio mėnesį jūsų komisijos delegacija lankysis Bruselėje. Taigi dėkoju Jums už tai, kad atvykote pas mus ir linkiu Jums malonaus apsilankimo Bruselėje. Taigi, Mums yra labai malonu pasveikinti pas mus atvykusius svečius, kurie kalbės apie situaciją arabų pasaulyje ir žmogaus teisų politiką. Aš jau minėjau, kad ponia Grinje, Europos ir Viduržymio jūros regiono žmogaus teisų tinklo atstovė pas mus atvyko, bet pirmiausia suteiksiu ponui Jans ir po to ponui Antonė ir tuomet pradėsime diskusiją. Taigi prašau, ponė Jans. Ir jūs be abejo galite komentuoti tai, ką jūs išgirdote iš pono Popovskį. Dėkoju ir dėkoju už tai, kad jūs mane pakvietėte. Ir aš žinau, kad e, parlamentui rūpi dabar vykdoma politika, ypač Libijoje. Ir aš pagalvoju, kad būtų labai gerai, jeigu uh, Mm, mes šiandien aptartume praktinius e, sprendimus e, apie tai, kaip reikėtų formuoti žmogaus teisų politiką e, arabų pasaulyje, Šiaurės Afrikoje. Pirmiausia, aš manau, kad mes negalime ignoruoti svarbių žmogaus teisų pažeidimų. Mes stebime labai daug teigiamų poslinkių, tačiau dar negalime sakyti, jog per regioną rytėsi e, demokratėjimo banga. Dabartinės politinės tendencijos e, juda netokia linkme, kaip mes norėtume. Ir be abejo, politinio dėmesio centre bus e, Egiptas ir Tunisas. Tačiau aš manau, kad ir kokia būtų situacija, mes negalime taikyti mažesnių standartų ne tik šioms šalims, bet ir Saudo Arabijai bei kitoms regiono šalims. Labai svarbus dalykas yra tai, kad dabar atsirado naujų galimybių. Tačiau tos galimybės gali labai greitai išnykti. Demokratėjimas nėra savaiminis procesas. Jis gali uh, išnykti, jeigu mes nepasinaudosime dabar turimomis galimybėmis tam, tikram, tam tikrose politinėse e, tam tikrų politinių režimų valdomose šalise. Antras pasiūlymas. Neturėtume pasiduoti pagundai remti kosmetinius pokyčius regione. Manau, kad visi suprantame, kad artimuosiuose rytuose yra nemažai režimų, kurie šiuo metu siūlo įgyvendinti dalinės reformas. Galime jas pasveikinti ir gali būti, kad šių reformų rezultatai bus teigiami, ypač jei bus pagerinti žmogaus teisų įstatymai. Tačiau be rimtesnių politinių reformų labai dažnai visi šie pasiekimai gali labai greitai išgaruoti. Galime tik apgailestauti, kad Europos e, vyriausybės dabar teigia, kad mes turime paremti politinę reformą, tačiau kartu Bahreinui, Jordanijai ir Marokui sakoma, kad a, puiku šios šalis jau žengė demokratijos e, keliu. Aš manau, kad tai iškreips mūsų politiką. Trečias pasiūlymas e, pozityvus sąlygų nustatymas. Aš pritariu ponui Popovskijui, kad tai yra labai svarbi politinė priemonė. Ją reikia skirti daugiau dėmesio. Tačiau jeigu tai bus pagrindinė ES politikos priemonė e, Šiaurės Afrikoje, tuomet ją reikės taikyti nuosekliai. Pozityvus sąlygų nustatymas pasiteisino e, įgyveninant rytų partnerystės politiką. Tačiau mes žinome, kad e, ši priemonė ne visuomet e, leido mums užtikrinti, jog paisoma žmogaus teisų Ukrainoje, Armenijoje ir Azerbaidžane. Taigi, jeigu mes taikysime ją, reikia ją taikyti nusekliau ir griežčiau. Ketvirtas dalykas. Gernant žmogaus teisų padėtį, pirmiausia, reikia, reikia gerinti žmogaus teisės ginančias institucijas, o ne remti atskiras personalijas. Labai yra e, lengva paremti tuos asmenys, kurie e, pasiūlo tam tikras reformas. Tačiau kur kas svarbiau yra sustiprinti žmogaus teisės institucijas. Taigi reikėtų vengti tokios pagundos. Tam, kad būtų įvykdytos reformos, reikia, kad įvairios frakcijos šalyje dėrėtųsi. Tačiau aš manau, kad mes neturėtume remti kokios nors vienos iš jų, nes tai pakenktų mūsų ilgalaikiai politikai. Dar vienas dalykas - kariuomenė nereikėtų vengti su ją bendrauti. Net jei kariuomenė gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį pereinamųjų laikotarpių. Mes žinome iš ankstesnės, iš ankstesnės patirties, kad pasaulė, pa, pa, visuomenė turi galiausiai sustiprinti žmogaus, teisės, žmogaus teisų institucijas. Žinome tą iš, pažiūrėjau, Pakistano pat, patirties. Šeštas dalykas - rinkimų reforma ir parama rengiant rinkimus. ES jau padarė teigiamų žingsnių šio klausimu, tačiau neužtenka vien pasakyti, mes, kad mes padėsime jums surenkti rinkimus. Mūsų parama rinkimams turi būti vykdoma kur kas geriau. Neužtenka vien suteikti techninės paramos prieš rinkimus. ES turėtų išnagrinėti visą rinkimų cink, ciklą ir atitinkamai uh, protingiau politinė prasme teikti uh, paramą rinkimams. Ir manau, kad reikėtų net derinti paramą žmogus teisų stiprinimui ir e, paramą rinkimui, kad kartais atrodo, kad šios dvi paramos formos konkuruoja, o ne papildo vieną kitą. Septintas dalykas. Nepamirškime politinių partijų. Kaip sakė ponas Papovski, mes norėtume e, visą dėmesį skirti pilietiniai visuomeniai, kuri be abejo yra labai svarbi. Tačiau visi donorai, kurie remia demokratiją, paprastai nepakankamai dėmesio skiria politinėms partijoms. O aš manau, kad artimuosiuose rytuose būtent politinės partijos gali suvaidinti svarbu vaidmenį. Matome, kad formuojasi e, spontaniški visuomenė, pilietinės visuomenės judėjimai. Tačiau jie turėtų periaukti į konkretesnės partijas. Dar vienas dalykas formuojant žmogaus teisų politiką šiame regione, reikės įspręsti sudėtingas problemas susijusias su tradicinėmis struktūromis. Pavyzdžiui, Libijoje labai svarbi yra genčių sistema. Ir ši sistema vaidina svarbu vaidmenį apibrėžiant žmonių identitetą. Ir dažnai šios sistemos e, žmogaus teisų požiūrių nėra tobulos, tačiau aš manau, kad mes st turime stengtis kuo labiau atsižvelgti į šias sistemas, stiprinant žmogaus teisų padėtį. Devintas e, pasiūlymas. Europa siūlo savo pereinamojo laikotarpio patirtį. Be abejo, šių patirties yra svarbi, tačiau nereikėtų jos pervertinti. Mes iš e, atliktų tyrimų žinome, kad e, pilietiniai visuomeniai gali labai greitai atsibosti Europos rengiami seminarai apie tai, kaip reikėtų elgtis. Ne, e, šiai visuomeniai reikia konkret, labai konkrečios paramos, kuri padėtų jai reikalauti reikalingų reformų. Taigi reikia e, pasiūlyti savo patarimus, tačiau reikia tai daryti atsargiai. Ir paskutinis dalykas - dujų ir naftos sektoriai. Žmogaus teisų gynėjams dažnai atrodo, kad tai nėra labai svarbus klausimas, tačiau aš manau, kad jo negalima pamiršti. Labai svarbu yra pripažinti, kad jeigu mes ne sieksime gerinti politinės e, ekonomikos, tuomet nieko iš tikrųjų negalėsime pagerinti žmogaus teisų srityje. Taigi, mano išvada šiame kontekste būtų tokia. Mūsų uždavinys yra ne vien paremti žmogaus teisų gynėjus, bet nustatyti institucinės taisyklės, kurios neleistų politiniai sferai uh, rekolonizuoti valstybės įstaigas šiuo perinamojo, e, politiniu, perin, politiniu perinamojo laikotarpiu. Dėkuoju Jums už Jūsų rekomendacijas, kurias mes dar svarstysime ir tikiuosi po to atsižvelgsime. O dabar norėčiau suteikti žodį ponui Walking, kuris yra transatlantinio dialogo žmogaus teisų klausimais ekspertas. Šita, šio dialogo postis vyksta kažkur čia šiame pastate ir jūs prie jo labai svariai prisidedat, kiek man yra žinoma. Taigi prašau, ką, kaip jūs vertintume dabartinę situaciją? Ačiū už galimybę pasisakyti šiame komitete. Daug kas, ką aš pasakysiu, atkartos Richardo mintis. Pirmiausia, reikia paminėti, kad Šis laikotarpis yra labai svarbus, kai politinių reformų ir žmogaus teisų klausimai e, Europos Sąjungoje patenka tarp svarbiausių svarstamų klausimų. Taigi, vykstant permainoms regione, būtų klaida neskirti dėmesio politinių reformų žmogaus teisų klausimams siekiant vykdyti tokią užsienio politiką, kurioje rimtai atsižvelgiama į šios aspektus ir apskritai integruojant žmogaus teisų klausimus į bendrąją ES užsienio politiką. Savo kalboje bandysiu išskirti tris situacijas regione. Pirmiausiai Reikia e, išskirti tas valstybės, kurios jau atsikratė praeities ir kuriuose vyksta demokratinės permainos, tai yra Tunisas ir Egiptas. Antra sritis tai susijusi su politiniais e, klausimais e, tokiuose valstybėse, kurios dar neapsisprendė ar vykdyti permainas ar ne, ir tai būtų Libijos atvejs, o E, kitos valstybės, e, kurių darbo atvarkės yra politinių reformų klausimas, e, yra elgesi nerištingai. Pirmiausia, pirmojo atveju sukilimai vyko kaip procesas, kurį organizavo, sukėlė patys. Tuniso pavyzdys yra pats akivaizdžiausias tikrai įspūdingai vyko tas revoliucinis demokratizacijos procesas. <clears throat> Netgi pasitelkus tam tikras kontrolės mechanizmą, nežinome, kuo viskas baigsis, tačiau esame nusiteikę pakankamai optimistiškai, ES teikia paramą skirose sritise. Kolegos, kurie rengia ataskaitas, yra pateikę konkrečias rekomendacijas. Išėdas minėjo apie būtinybę teikti paramą institucijų kūrimui, teisės viršinybės atvirtinimui, teisminiam sektoriui, politinių partijų atsiradimui. Tuniso atstovai mums taip pat minėjo, kad jiems svarbu gauti papildomas informacijos mūsų patarimų šiose sritise, pasinaudoti mūsų patirtimis saugumo sektoriaus, policijos reformos klausimas, ypač Tunise, bus ypatingai svarbus, nes vidaus reikalų ministerija ir policijos struktūros kėlė žmonėms žymiai daugiau problemų nei karinės struktūros, taip pat ir ekonominiai klausimai dėl kurių ir kilo sukilimai. Labai svarbu užtikrinti investicijas, vykdyti investicijas ir suteikti naujoms demokratinėms struktūroms taip pat ir ekonominę perspektyvą, nes manau, kad sukilimų priežastis buvo tiek ekonominis, tiek politinis, taigi reikia į visus šios aspektus atsižvelgti. Libijai galbūt skiriamas mažesnis dėmesys nei kitoms valstybėms, tačiau manau, kad e, Libija galėtų netgi šiuo atžvilgiu tapti pavyzdžių visam regionui. Padėtis šioje, padėti, šioje šalyje šiuo metu yra pakankamai kritiška, tik tai galiu pakartoti Ryčiado mintis Ir e, Libijoje iš tikrųjų e, šiuo metu vyksta tie lemiami įvykiai, kuomet atsiveręs galimybių langas gali labai greitai užsidaryti, todėl Europos Sąjunga privalo veikti pakankamai greitai ir ryštingai analizuodama visas įtakos darimo galimybės ir būdus. Kalbant bendrai, e, Europos Sąjunga galbūt šiek tiek per lietai reagavo į įvykius šiose dviejose šalise, tačiau padėtis Libijoje iš tiesų yra kritinė ir vykstanti diskusija dėl neskraidimo zonos, dėl humanitarnės e, padėties, e, <clears throat> dėl vykdomų civilių žudimų. Manau, kad ES privalo apsispręsti, kokią poziciją e, užimti, kadangi padariniai dabartinių įvykių gali būti labai tragiški, nes reikia galvoti ne tik apie tai, kaip sustabdyti lėktuvų antskridžius, e, tačiau taip pat mąstyti ir apie tai, kaip užkirsti kelią galimam uh, Bengazio polimui, nes labai svarbu yra neatsilikti nuo įvykių. Kalbant apie likusią regiono dalį, yra labai svarbu, kad regionės politikos pokyčiai nebūtų skirti e, remti tik tai toms valstybėms, kurios jau pradeda vykdyti permanis arba jas vykdo, svarbu nepamiršti ir kitų šiuo atžvilgiu būtų labai svarbu tose valstybėse, kuriuose egzistuoja tam tikras reformų potencialas, jį skatinti. Matėme, kad Tunise vyko liaudės sukilimas, tačiau labai svarbu yra nustatyti arba padėti įtvirtinti tam tikrą politinių reformų mechanizmą nuseklų, pavyzdžiui, Marokė tą galėtų daryti karalius ir reikėtų skatinti dabartinę Maroko valdžią, vykdyti dialogą, pradėti dialogą su visomis visuomenės jėgomis ir vykdyti, pradėti vykdyti politinės reformas. Taip pat e, tai, kas buvo minėta dėl e, teigiamo sąlygiškumo, taip pat būtų žingsnis teisinga linkme tačiau kai kuriuose valstybėse narėse išriškėja grėsminga tendencija pasirinkti lengviausią kelią. Tai yra, pavyzdžiui, e, teikti paramą jau prasidėjusiems permainų procesams, tačiau nereikia pamiršti ir tokių svarbių sričių kaip energetika, bendradarbiavimas saugumo srityje, e, migracija ir e, stengtis daryti įtaką E, režimams, valdžios režimams kitose valstybėse, kad jie taip pat spręstų konkrečias problemas ir vykdytų e, tokias reformas, kurios galėtų prisidėti prie bendro dinamiško reformų proceso, atsižvelgiant į tai, kad e, šių valstybių galimybės nėra beribės. Mes galėtume pasiūlyti jums šiek tiek <clears throat> mažiau, ką siūlėme e, valstybėms kandidatėms plėtros proceso metu. Mums reikia susitelkti <clears throat> prie svarbiausių klausimų, svarbiausių sričių, e, jas išskirti ir apsispręsti dėl tam tikrų klausimų, kuriuos sprendžiant turėtume teikti konkrečią paramą, taigi reikėtų e, labiau politinio požiūrio į padėtį ir procesus vykstančius e, šiose valstybėse ir tam taip pat reikėtų didesnių ES atstovybių pastangų veikiančių šiuose valstybėse. Pat manau, kad e, Tai būtų priemonė ir galimybė išlaikyti tam tikrą spaudimą ir e, tokiu būdu nekeliant grėsmės konkrečios valstybės režimui išlaikyti ir apginti ES svarbiausius interesus. Būtent e, taip įsivaizduočiau mūsų tolesnius veiksmus esant dabartinėms aplinkybėms. Ačiū labai, Antoni. Dabar norėčiau suteikti žodį Sandin Grinjen, Europos ir Vidužemyros regiono žmogaus, žmogaus teisų tinklo, tinklo atstovė, kad ji pasidalintų su mumis savo mintimis ir po to bandysime komentuoti, užduoti klausimus. Dėkuoju, aš taip pat norėčiau paremti kelis pasiūlymus, kurie buvo išsakyti mano kolegų. Ir pirmiausia, norėčiau pabrėžti, jog ES turi finansinių ir politinių priemonių, pavyzdžiui, kaiminystės politika ir kitas priemonės šių visų priemonių yra tikslas paremti reformas, tačiau tam reikia politinės valios, e, mes tą puikiai suprantame. Ir iki šiol ne visuomet matėme pakankamai šios politinės valios mūsų santykiuose su e, viduržmyrus regionu. Ir dabar yra tas tinkamiausias laikas, kai galime iš tikrųjų kažką keisti. Tai yra lemiama akimirka. Ir ponas Papovski kalbėjo apie tai, kad ketinama paskelbti komunikatą dėl ES vykdomos kaiminystės politikos viduržymio jūros regione. E, kad yra paskelbtas šis komunikatas ir puiku, kad e, jis pasirodė. Ir aš tikiuosi, kad šis komunikatas iš tikrųjų paskatins realias, o ne popierinės reformas. Ir e, šis komunikatas taip pat rodo, kad yra politinės valios keisti uh, ES politiką Viduržymėrius regione. Ponas Popovski taip pat kalbėjo ir apie finansinės priemonės. Jos yra be abejo labai svarbios, jis kalbėjo apie skatinamasias priemonės. Puiku, tai būtų gerai, jeigu tokios priemonės atsirastų, tačiau vėlgi reikia, kad būtų pakankamai politinės valia, valios e, jas tinkamai pritaikyti. Kaip žmogus nesutinklo atstovė, e, E, aš nenorėčiau dabar kalbėti apie Egiptą ir Tunisą, apie tai jau buvo e, daug pasakyta. Aš tiesiog norėčiau Jums papasakoti apie tai, e, kad demokratijos žmogaus teisų partnerystė Viduržymyrus regione paskelbė komunikatą neseniai. Labai svarbu yra paremti pilietinį visuomenę, apie tai jau buvo kalbėta. Ir minėtame komunikate yra pažymėta, jog ES ketina atsižvelgti ne vieną į nevyriausybinio organizacijų prašymus, bet į platesnį pilietinės visuomenės skatinimo kontekstą. Pone Ashton sakė, kad jį nuvykusi į regioną bendravo su pilietinės visuomenės atstovais, tai yra labai svarbu, tačiau reikia ne vien kalbėti su tradicinės pilietinės visuomenės atstovais, bet ir su visais, kas iškyla šiuo metu. Labai svarbu yra juos paremti, paremti tas kylančias jėgas šiuo pereinamųjų laikotarpiu. Konstitucinė e, reforma, kova su korupcija, be abejo, visos šios temos yra labai svarbios gyvybiškai svarbios. Kaip jau buvo pabrėžta mano kaimynų, nereikėtų skirti visų dėmesio tik tai uh, Egiptui ir Tunisui. Reikėtų nepamiršti ir kitų regiono šalių, uh, uh, Jordanijoje, Maroke, Alžyre, Sirijoje. Visur žmonės reikalauja politinių reformų. Ir e, tai yra labai svarbu ir tai be abejo turės e, e, įtakos ES kaiminystės politikai. Jau buvo kalbėta apie konstitucinę reformą, dabar ją reikia tinkamai įgyvendinti, reikia tai keisti ir teismų sistemą. Korupcija <coughs> yra įsikerojus e, valstybės struktūrose ir reikia su juo kovoti, reikia paremti tas reformas, kurios bus skirtos kovai su korupcija. Komunikate taip pat yra paminėta, jog reikia palaikyti pilietinę visuomenę ir kad reikia sukurti mechanizmą, kuris leistų paremti pilietinę visuomenę. Na, aš manau, kad e, tam galima būtų panaudoti e, kaiminystės priemonę. Tačiau tai nėra demokratijos ir žmogaus teisų priemonė. Ir mes e, pritarėme tam, kas pasakyti komunikate apie tai, kad reikia priemonių, kurios būtų skirtos konkrečiai demokratijos skatinimui ir žmogus teisų stiprinimui. Toliau sąlygų nustatymas, apie, kurias, apie tai daug buvo kalbėta. Ponas Popovski e, teigia, jog e, protingas sąlygų nustatymas yra labai svarbus, e, tačiau aš norėčiau dar kartą pasakyti, kad reikia šį principą taikyti nuosekliai, sistemiškai. Ir, tai, o tam vėlgi reikia pakankamai politinės valios, kadangi tai gali priversti šalis elgtis vienai per kitaip. Taigi labai svarbu, kad būtų pakankamai politinės valios, o jos ne, ne visuomet yra pakankamai ne visose šalise. Komunikate taip pat yra paminėti keli minimalus kriterijai. Pavyzdžiui, politi glaudesnis politinis bendradarbiavimas, ypač valdysenos ir žmogaus teisės rytise manau, kad e, šiuo klausimu reikia nustatyti konkretesnius kriterijus. Reikia kalbėti ne apie minimalius kriterijus, o bet apie rimtesnius, gerai parengtus e, e, kriterijus. Apie tai jau buvo kalbėta kaminystės politikoje, tačiau nebuvo tinkamai gyvendinta. ypatingos, e, e, ypatingas statusas, kuris galėtų būti suteiktas šalims. Jį galima suteikti tik tuo met, kai e, atliktų įvertinimų rezultatai yra teigiami. Ir Egipto atveju, pavyzdžiui, tą galima būtų daryti tik tai po to, kai bus įvykdytos reformos ir įvyks rinkimai. Mobilumas tai yra tokia asociatyvi priemonė, skatinamoji priemonė. Uh, gan galinga priemonė. Yra pateikti sveikintini pasiūlymai šiame komunikate, tačiau reikia skatinti ne vien mokslininkų ir verslininkų mobilumą. Reikia leisti visiems judėti regione, o tam vėl reikia, kad tai būtų kad būtų pakankamai realios valios užtikrinti šį judėjimą. Uh, kad būtų realiai, būtų atvirai kalbama apie teisinę migraciją, apie e, e, sienas. Ir manau, kad ES e, valstybės narės turi parodyti solidarumą Šiaurės Afrikos šalių atžvilgių. Nes nepamirškime, kad būtent pietuose, ES pietuose esančios šalis uh, pirmiausia priima migrantus atvykstančius iš Šiaurės Afrikos ir todėl reikia šiam šalims padėti. Reikia parodyti solidarumą šių šalių atžvilgių. Moteris, aš manau, kad tai yra labai svarbu, tai, tai taip pat buvo paminėta. Deja, komunikate apie tai nekal, nekalbama. Labai svarbu yra paremti moteris. Bet Tunise, pavyzdžiui, tai, tai būtų labai svarbu padaryti. Moterų e, diskriminacija yra gajus reiškinys. Ir iš tikrųjų reikia kelti žmo, e, moterų teisų klausimą, plėtojant dialogą su šiomis šalimis. Ir be abejo, negalime pamiršti ir Izraelio. Reikia taip paskatinti e, reformą santykiuose su šia šalimi. Tarybos išvadose pasirodė formuluotė, kad reikia remti demokratiją, žodžio laisvę ir žmogaus teisės viduržėmio jūros regione. Ir labai svarbu yra tam, kad tai būtų taptų realybė, traukti visus veikėjus viduržėmio jūros regione. Dėkuoju, ponė Granier. Dabar suteiksiu žodį kolegams, ponas Havitas. Labai trumpai, ponė pirmininkė, keli klausimai. Tai pirmiausia, tai mm, vienas klausimas panu Papovskijui, kai praeitą savaitę skaitėte komunikatą, ar tikite, kad yra įtikinam, ar manote, kad šit, jis yra įtikinamas? Kaip į tai jį žiūrite? Antra, jūs visi kalbėjote apie tas šalis, kurių dabar nematome televizijoje kiekvieną naktį. Ir mano manimo, ši stacija yra labai svarbu štai kas. Jūs kalbėti iš principo, ką reikia daryti. Norėčiau sužinoti, ką jau darome. Tai yra, kas darome tose šalyse ir ką turėtume daryti. Nes iš principo su jumis sutinku dėl to, kas sakėte. Ir įdomu, tai kas vyks ar nevyksta. Dėkuoju, ponė Havitai, ponė Lochpilar. Dėkuoju visiems už pasisakymus. Ir turiu klausimą ponė Janks. Jūs labai aiškiai pasakėte, kad reikia labiau sutelkti institucijas. Tačiau jūsų pasisakymo metu pasigėdau kokiu nors rekomendacijų dėl to, kaip kovoti su nebaudžiamamumu. Tai aš čia turiu galvoje visą valdymo grandinę. Kokį atsakymą jūs siūlytumėte. Na, jūs sakėte, kad dabar yra perinamasis laikotarpis reformuojant teismų sistemą, tačiau šiose šalyse žmonės jaučia didelį poreikį teisingumui, nes anksčiau buvo kankinama, anksčiau buvo nebaudžiamumas ir reikia atsako iš šios lūkesčius. Na ir galbūt pabaigai rekomendacija, net tie klausimas. Aišku, žinome, kad demokratinius procesus skatina jaunuoliai, jie žino, ko jie nori ir, aišku, jie susipažįsta su tarptautinė žiniasklaida. Ir jiems gal starė įspūdis, kuris gal nebūtinai pagristas, kad yra vakaruose, skaitant Europos Sąjungą, yra dvigubas požiūris į žmogaus e, teisų klausimus. Tarkim, uh, kai abogavi žmonės yra kankinami, ar kai iš ES valstybės narės siunčia asmenys kankinimui ES, atsiprašau, Egiptą, tai jie, turint visą tai galvoje, tikriausiai suprantama, kad jie nepasitikės ES ir kad jie turės lygiai tokią pat teisę, žmogaus teisų darbo tvarkį. O kai dėl karinio įsikišimo kas dabar, aišku, diskutuojama Libijos atveju, tai aš manau, kad į tai reikėtų žiūrėti labai atsargiai. Nes, pavyzdžiui, e, vakarai, pavyzdžiui, Irano atveju, e, Irako atveju, e, vakarai piknaudžiavo žmogaus teisų klausimų tam, kad būtų pradėtas karas. Aišku, situacija kitokia, bet manau, reikia elgtis atsargiai tam, kad e, žmogaus teisėmis vėl nebūtų piknaudžiaujama. Dėkuoju, ponė Lochkiller ir dabar ponė Chiminės Pizdėl Elbario. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems ekspertams, kurie šiandien atvyko pasidalinti su mumis savo žiniomis tam, kad būtų išsklaidytos e, dviejonės dėl sudėtingo arabų pasaulio ir sudėtingo žmonių gaus teisų padėties. Mano klausimas yra labai uh, konkretus, galbūt jis nėra pats aktualiausias, tačiau norėčiau paklausti, kokia yra moterų padėtis ir kaip, koks moterį tenka vaiduosi ekonominės ir socialinės revoliucijos akivaizdoje. Ir aš manau, kad moteris arabų pasaulyje galėtų revoliucijos akivaizdoje tapti demokratinių reformų. Uh, varikliu. Nereikia uždaryti ne vieno langelio, net koks jis būtų mažas. Ir aš manau, kad kai galvome apie moterų padėtį arabų pasaulio ir demokratizavimo procesus, tai ir čia nereikėtų uždaryti to langelio. Kaip į tai žiūrite? Dėkuoju, ponė Himnės Izabel Barijo. Na ir dabar uh, likusias 15 minučių suteiks mūsų kalbėtojams ir siūlau pradėti nuo pono Jangs visiškai sutinku, kad iš tikrųjų mums tenka milžiniška užduotis, bandant atkurti mūsų pasitikėjimą mumis. Na, iš tikrųjų, Europos Sąjunga per kaiminystės politiką ir kitas priemonės atliko svarbu darbą trūks, na ir dabar turime partnerysės tinklus, kuriais galėtume pasinaudoti tam, kad galėtume paremti žmogaus teisų padėtį. Tačiau tenka pripažinti, kad pagristai ar ne e, šiame regione e, į ES vaidmenį žiūrima neigiamai. Kaipgi atkurti tą pasitikėjimą mumis? Aš manau, kad tai galime padaryti visiškai aiškiai pasakant, kad mes E, nesuplakomate demokratizavimo procesų regione su Europos interesais. Mes e, įsiklausysime į pageidavimus, žiūrėsime, kokios reformas, kokio pabudžio reformas galės būti vykdyti. Ir aš manau, kad tai, kaip mes 2000 metais reagavome į rinkimų rezultatus Palestinoje, mes tikriausiai patys savo labai pakenkėme. Na, ir aš manau, kad tai savotiškai nubloškė atgal reformų procesą regione. Kitas būdas atkurti bent iš dalies pasitikėjimą mumis e, būtų e, žvelgti viską plačiau. Kalbantis su partneriais regionis daro įspūdis, kad mes e, tarsi dvėjojame, atsiliekame Taip, aišku, lengva sakyti, kad mes palaikome demokratijos procesus Tunise, tačiau kitą vertus turime e, e, aiškiai patys suvokti, kokiu pageidautume reformų, kokias reformas palaikytume regione. Na, galbūt mes norime reformų vietur, o galbūt ne kitur, kur yra trumpalaikių interesų, o kai dėl dabartinių mūsų pastangų ir indėlio tai nesakyčiau, kad viskas labai jau neigiama. Mes turime, mes prisidedame prie bendradarbiavimo labai žemų lygių, kuris buvo parengtas per praeitą dešimtmetį. Ir aš suprantu, kad labai sudėtinga numatyti įvykius pradžioje Tunisas, po to Egiptas, po to Barlybija. Na, turėtume um, matyti, bandyti prognozuoti, numatyti įvykius, e, pavyzdžiui, Džordinė, kitose šalyse mūsų veikla kol kas labai siauro masto ir galbūt turėtume išplėsti savo veiklą prieš šiom šalims tampant nestabiliomis ir prasiveržiant smurtui. E, kol kas mes nematome, kaip galime būtų išplėsti mūsų veiklą sudėtingesiose šalise. Padėtis Alžyre yra labai nestabilia. Manau. Saudė Arabija taip pat turėtume per daug nesikišti ir, na, ir turėtume pagalvoti, kokia kokius aspektus paremti demokratizavimo projekte. Tai aš manau, čia viskas priklauso nuo šalies. Taip kalbam apie teis, teismų sistemos reformas, baudžiamumo e, pašalinimą. Tačiau aš manau, kad čia e, keliant šios labai atris klausimus per nelik anksti, tai galbūt uh, mes atbaidysime saugos pajėgas nuo prisijungimo prie demokratizavimo e, procesų. Aš manau, kad verta įsiklausyti e, žmonių nuomonę ir tiesiog e, bandyti nustatyti, kur ir kaip pageidavome, kad mes keltume nebaudžimumo klausimą. Na ir tikrai reikėtų vengti tokiu būdu vilkinti procesus. Dabar Anthony Walking. Ačiū. Šilės atsakysiu į klausimus dėl ES dabartinių veiksmų. Jaučiuosi padrasintas vyriausiasis įgaliotinės pareiškimo. Manau, kad viskas juda teisinga linkme, siekiant iš naujo apmastyti regioninę politiką dėmesio skiriant politinėms reformoms, tačiau kol kas šie pasiūlymai dar nėra įgyvendinti, tačiau tam e, yra dar per anksti. Svarbu yra parengti konkrečius veiksmus ir tikslus e, ir e, parengti užduotis ES atstovybėms šiose atskiriuose valstybėse. Mums reikia konkrečių strategijų kiekvienos šalies atžvilgių, pavyzdžiui, vykdant politinės reformas, kurias galėtų paremti išos veiksmų tarnybą ir taip pat sistemingai prie jų prisidėti ES atstovybės. Ta idėja e, matyti paskatas valstybėms, kurios ryštingiau tęsia reformas, manau, taip pat verta dėmesio. Esame suinteresuoti e, jos vykdomą pažangą dėl Izraelio, tai kai kurių valstybių akise, e, tiksliau, e, kai kurios valstybės mano, kad yra sudėtinga siekti stabilumo ir pažangos, ko nors už tai mainais neaukojant. Jeigu išorės veiksmų tarnyba galėtų parengti tam tikrai tikinamą požiūrį, Tai mes tikimės, kad valstybės narės pademonstruos pakankamai politinės valios, kad tas požiūris ar modelis būtų įgyvendintas. Europos parlamentas šiuo metu turėtų stengtis ir toliau laikyti, e, nuolat svarstyti šį klausimą, kad būtų siekma pažangos. Dėl nebaudžiamumo ir moterų padėties manau, kad vienas iš sudėtingų kilančių klausimų turi būti sprendžiamas pačių konkrečių šalių visuomenių. Skirtingos visuomenės šios klausimus sprendžia skirtingais būdais, darant atitinkamas nuolaidas. Labai dažnai, e, tiksliau iki šiol, daugumą valstybių e, valdžia, daugumą šių valstybių valdžia būdavo pačios valstybės e, sinonimas ir svarbu atskirti dabar e, tas žmonių grupės, kurios darė nusikaltimus ir turėtų būti baudžiami nuo kitų, kurie tik tai vykdė savo pareigas. Mes turime stengtis keistis informaciją, pasinaudoti vieni kitų patirtimi, sprendžiant šios klausimus dėl dvigubų standartų, ypatingai e, taikom ES žmogaus teisų srityje, manau, kad nekyla abejonių ES sugebėjimais teikti paramą žmogaus teisų apsaugai ir pagarbai. Ir mm, visiškai neketiname atsisakyti ir toliau taip elgtis, tačiau savai suprantam, ar patys turime rodyti atitinkamą pavyzdį dėl moterų padėties klausimas yra pakankamai sudėtingas, jis turės iškilti šių šalių visuomenėse. E, aišku, mes privalome iniciatyvą palikti pačioms šalims, tačiau politinė sistema privaro, privalo apimti visas visuomenės grupės, privalome stengtis, kad moterų balsai būtų girdimi nustatant atitinkamas būsimas valdžios struktūras. Galima bandyti pradėti tą procesą judinti iš apačios, stengtis <clears throat> moteriams numatyti tam tikras politinės pareigas, pavyzdžiui, vietos struktūrose ir po to bandyti įgyveninti platesnio masto E, demokratinė koncepcija, į kurią būtų įtrauktos žmogaus teisės, moterų teisės taip pat. Ačiū, sako pirmininkė. Sandrin, nedaug laiko, tačiau galbūt keletą minčių dar galėtumėte išsakyti. Taip pat norėtume iš jūsų išgirsti, ko tikitės iš e, savaitgalį vyksančioje, iš savaitgalį vyksančios konferencijos Tunise ir kaip būtų galima geriau prisidėti prie vykstančių permainų. Dėkoju, aš kalbėsiu labai trumpai dėl patikimimumo. Tai, tai be abejo yra labai svarbu, kadangi ES e, įvaizdis, kiek yra e, pakeistas, e, jis pakito pastraisiais metais. Toliau labai svarbu yra, kaip aš minėjau, plėtoti dialogą su e, advokatais, su e, teisininkais, e, su visais valdžios atstovais ir su visais pilietinės ir politinės visuomenės veikėjais. Ir šis dialogas neturėtų būti tiesiog formalus. Ne, tai turėtų būti tikras dialogas. Ir ES turėtų tikrai jį įsitraukti. Tai būtų labai svarbu. Ir Dabar atrodo, kad ES rūpi tik tai e, nelegali migracija, tačiau tai nėra tinkamas e, požiūris į, e, į Šiaurės Afrikos šalis. Taigi reikia retoriką pakeisti, reikia pakeisti tai, kaip apie tai yra kalbama. Reikia labai aiškiai pasakyti, kad e, dabar visiems rūpi žmonių e, gyvenimas. Toliau, ką galima būtų nuveikti kitose e, regiono šalyse? Labai svarbu yra peržiūrėti visas ES vykdomas programas. Aš kalbu apie programas, kurios vykdomas su Egiptu ir Tunisu, bet ir su kitomis šalimis. Pavyzdžiui, programos vykdomas teisingumo srityje. Nes labai svarbu, kad jos iš tikrųjų skatintų realias reformas. Taip pat buvo kalbama ir apie ypatingą statusą kuris yra suteikta Jordanijai ir Marokui. Aš manau, kad šioje srityje taip pat iš esmės galima būtų peržiūrėti santykius tam, kad būtų dar labiau paskatintos reformos. Moteris apie tai jau kalbėjo ir todėl labai trumpai pasakysiu, kad labai svarbu yra įtraukti moteris dabar į persitvarkymo procesą. Visos tos moteris buvo išėjusios į gatves. Mes matėme jas ir Tunise, ir Egipte. Ir todėl labai svarbu, svarbu, kad jos taip pat dalyvautų įvairių komisijų darbė, e, tos komisijos, pažiūrėjau, kuri rengia konstitucinės e, pataisas. Ir, e, ir Stambulas, ir Marakešas jau padarė tam tikrų žingsnių ir ES turi dar, labiau, dar daugiau priemonių, kuriamis reikia pasinaudoti. Ir reformuojant konstituciją reikia uh, į ją įtraukti moterų ir vyrų lygybės principą. Toliau konferencija, kuri įvyks e, Tunise šios savaitės pabaigoje. Dvi temas bus gvildenamos. E, viena iš jų yra perėjimas e, prie demokratinės visuomenės ir mes kalbėsime apie teisingumą, apie moteris, apie rinkimus. Ir mes pakvietėme įvairius Tuniso ir Europos šalių veikėjus ir svečius iš kitų šalių, kurie turi patirties e, pertvarkant valstybę. E, ir taip mes tikimės, kad mes galėsime pabendrauti su pilietinė visuomenė, ypač su jos naujais e, veikėjais. Ir antra tema yra pilietinės visuomenės parama. Vėlgi mes pakvietėme daug įdomių svečių, kurie atstovauja, kai kurie iš jų atstovauja tiems naujiems pilietinės visuomenės veikėjams, kuriuos aš minėjau. Ir bus labai įdomu, jeigu ir jūs dalyvausite šiame sustikime. Dėkuoju. Aš norėčiau padėkoti visiems mūsų kalbėtojams ir uh, norėčiau jums kai ką pasakyti apie Siriją, tam, kas suregužiutėte, apie ką kalbėjo ponas Jans. Po to, kai uh, ponas Haitan Almare, tai yra uh, mano pasiūlytas kandidatas Sakharovo premijai gauti 2010 e, metais, uh, buvo paleistas į, į laisvę. Ir uh, todėl keli tūkstančiai kalinių paprašė susitikti su Sirijos ministrų ir šis susitikimas turėtų įvykti e, jau rytoj. Jeigu e, šis susitikimas neįvyks, tuomet Europos parlamentas turėtų užsakyti savo susirūpinimą dėl to. Mes žinome, kad e, vasario mėnesį žmonės bijojo Sirijoje kalbėti apie pokyčius ir mes žinome, kad po to, kai vienos šeimos vaikai parašė e, ant sienos grafiti, ragindami prezidentą atsistatydinti, jie buvo sulaikyti ir dabar neaišku, kur yra laikomi. Štai tokia yra situacija šiandienos Sirijoje. Taigi nepamirškime, jog kad e, mūsų dėmesys Sirijai šiandien turėtų būti nemenkesnės nei uh, Tunisui ir Egiptui. Taigi dėkoju visiems ir dabar liko tik tai man jums pranešti, kad kitas žmogus esų pakomitiečio posėdis įvyks balandžio 13 ir 14 dienomis. Šis posėdis yra baigtas.